Chers collègues, je vous invite. Mėly kolegos, kviečiu susėsti. Pradėsime mūsų plenarinę sesiją nedelsiant. Tai yra 132 Europos regionų komiteto plenarinė sesija. Pirmiausia, Noriu paklausti, ar jūs e, galite pritarti mūsų darbo tvarkės projektui? Mes paprašėme pono Jadlos e, nuomonę perkelti į pirmą iš antros dienos, o Jansono nuomonę perkelsime į ketvirtadienį. Tai matau, kad niekas neprieštarauja. Ar dar turėtumėte prieštaravimo? ar pastebėjimų dėl mūsų paskutinio posėdžio protokolo? Ne, galime tvirtinti. Gerai, dabar norėčiau labai maloniai pasveikinti merų delegaciją, kuri dalyvavo skaitmeninių miestų iniciatyvoje. Tai buvo komisijos iniciatyva skirta 41 miestui įgyvendinti skaitmeninės e, sistemas ir padedančias e, miestų piliečiams. Sveiki atvykę ir tai yra puikia proga prisijungti prie tų ypatingų diskusijų, kuriuose šiandieną jūs turėsite progos dalyvauti. Ir tą progą aš kaip tik noriu pasveikinti už regioninę politiką atsakingą komisijos narę Koriną Krečių. Ji kaip tik ir pradės tą diskusiją dėl sanglaudos politikos ateities, o taip pat mes vėliau kalbėsime ir dėl nuomonių, kurias e, tvirtinsime. Nuomonės, kurios susijusios su ES daugiametinė finansinė programa. Šiandieną tvirtinsime nuomonės dėl sanglaudos ir žemės ūkio politikos, taip pat dėl kaimo plėtros. Nepaisant intensyvios darbo tvarkės, mes stengsimės įtakoti Europos parlamentą ir visą ES politiką sanglaudos politikos srityje. Yra ne tik sanglaudos politika, galima sakyti, kad mūsų nuomonės susijusios su daugiametė finansinė programa. Ir tos nuomonės buvo patvirtint, bus patvirtintos kaip tik ir po mūsų dviejų dienų darbo. Kai kurios nuomonės buvo beje patvirtintos spalio mėnesį, o nuomonė dėl Erasmus perkelta į vasario mėnesio balsavimą. Džiaugiuosi, kad beveik baigėme savo darbą ir taip pat noriu pasidžiaugti, mūsų skirtingų pranešėjų koordinuotų darbų, kuriems pavyko parengti puikius dokumentus. Nekartą turėjau progos priminti ir dar sėki noriu pasakyti, jog mūsų darbas iš tiesų nesibaigia tų nuomonių tvirtinimu, nes tam tikrą prasme jis tik prasideda, nes privalu užtikrinti, kad mūsų nuomonė būtų įtraukta į galutinius reglamentus. Ir jau galiu pastebėti, kad daugelį pakeitimų, kurios tvirtina Europos parlamentas, yra mūsų pozicijos, jos figūruoja tekstuose. Tai tuo noriu pasidžiaugti. Nes tik tai tokiu būdu mes galėsime e, padidinti mūsų komiteto patikimumą ir sustiprinti regionų bei miestų įtaką sprendimų prieimimo procese ES. Tenka pripažinti, kad valstybėms narėms teks pasiraitoti rankovės, nes partnerystės savoka, o taip pat ir pagunda atsitraukti ir neveikti tikrai egzistuoja. Negalime neatsižvelgti į mūsų regionų ir vietovių tikrovę, į tikrąją gyvenimą. Juolab, kad yra įvairiausių pastangų atnaujinti centralizavimo procesus. Mes tam negalime pritarti. Toliau, teritorinis bendradarbiavimas valstybėse narėse dar nėra įsigalėjęs. Pavyzdžiui, e, tarp valstybinis bendradarbiavimas. E, Europos komisijos siūlymas taryboje susilaukė daug prieštaravimų. Kaip ten bebūtų, kai priimsime nuomonės, tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų savo šalyje galės jomis pasinaudoti, padaryti tam tikrą spaudimą savo ministrams arba imtis e, tikrai ryštingų veiksmų savo regionuose arba vietos valdžioje. Tai yra labai svarbus darbas ir manau, kad per artimiausius mėnesius tai bus galbūt net ir svarbiausi veiksmai. Tam turime pasitemti. Ir noriu kliautis jumis, kiekvienu iš jūsų ir tikėtis, kad jūs paskleisite mūsų pozicijas. Bet prieš nuomonių prieimimą mes turėsime progos dar padiskutuoti su Europos komisijos nare ir kartu su mūsų nuomonių pranešėjais. Taigi dabar žodį iškart ir suteiksiu už regiono politiką atsakingai komisijos nariai Korinai Krečių. Ačiū Karl Heinzui, gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Labadiena! Man labai malonu dalyvauti jūsų plenarnės sesijos posėdyje, nes tokiu būdu mes kartu diskutuosime apie mūsų sanglaudos politikos ateitį, apie mūsų regiono ateitį ES. Noriu pasidžiaugti, kad jūs dirbate pakankamai veiksmingai, tiek daug nuomonių ir per tokį trumpą laiką parengta. Norint parengti ateities programas, be jokios abejonės mums reikia tam tikro pagrindo. Ir jūsų teisėkuros darbas kaip tik ir yra ta bazė, tam, tas pamatas mums visiems judėti į priekį. Tai dėl to labai noriu padėkoti jums visiems ir ypač noriu paminėti taip vadinamą sanglaudos alijansą. Ačiū jums visiems, Mark, Markai, Karl Heinzai, ačiū už jūsų visas tas sutelktas pastangas. Nes iš tiesų per tas sunkes dienas, kuomet diskutavome dėl daugiametės finansinės programos, jūs tarsi atstovavote regionus, pasisakydami už sanglaudos politiką, išdėstydami savo poziciją ir tikėjimą Europą, kad negalime palikti nei vieno regiono nuo šalyje. Jūsų balsas ir šiandieną yra labai tvirtas, Ir mums tai yra tikras e, pagrindas e, ir e, pagrindas diskusijoms. Pirmiausia, kaip Karl Heinzas kalbėjo, svarbiausia yra partnerystė. Viskas grindžiama regioninės ir vietinės valdžios socialiniais bei instituciniais partneriais, nes jie konkrečiai gyvendina politikas, puikiai suvokia gyvenimo problemas, supranta, ką galime supaprastinti. Jūs pateikėte savo išvalgas, jūs esate kompetitingi, žinote, kas vyksta jūsų regionuose, kaip yra susiklošiusi situacija sanglaudos ar kitose sektoriuose ir kokiu būdu galime pagerinti piliečių gyvenimą. Taigi ačiū Jums už tai, tą e, regioninę politika yra įgyvenima tik tai su regioniais partneriais. Antras dalykas. Ačiū už tą susitarimą su visomis valstybėmis narėmis. Mums būtinas e, toks e, koordinavimas, e, svarbu koordinuoti programas, fondus, mums reikia diskusijų su visais esminiais partneriais, su pilietinė visuomenė, socialiniais partneriais. Tik tai tokiu būdu tie partnerystės susitarimai su visomis valstybėmis narėmis gali uh, duoti naudos įgyvendinant programas. Nesvarbu, koks būtų finansavimas, didelis ar mažas, kokie partneriai, negalime kalbėti apie dvigubus standartus. Savo poziciją aš aiškiai išdėščiau per bendrųjų reikalų vadovo tarybą praeitą savaitę. Jūs e, tikrai žinote, kad dabar yra e, bandoma inicijuoti tam tikras išimtis partnerystės sustarimams. Ir aš aiškiai pasakiau, kad komisijoje mes liekame prie savo pozicijos. Nesvarbu, koks yra skirtas finansavimas, mums reikia strategijos, kuri būtų skirta visoms valstybėms narėms. Negalime numatyti e, pirmarūšių ir antrarūšių valstybių narių. Trečia, vietos e, regionų plėtra Mes žinome, kokie yra vietos piliečių poreikiai ir kokia yra regiono plėtra. Tai yra bet kokia atveju partnerystė vardant už piliečių, vardant jų žmonių. Ir tai nėra vien tik tai tuščia deklaracija, tai nėra vien tik žodžiai, tai yra mūsų politinis įsipareigojimas ir mūsų politikos penktasis tikslas yra paprastas - Europa arčiau piliečių. Ir tokiu būdu šį principą norime įgyvendinti realiai gyvenime. Mes patikime įvairiausių įrankių, lankščių teritorinių instrumentų, Europos miestų iniciatyva, kuri jungia tiek miesto programas, taip pat ir mm, kaimo plėtros įrankius, bei taip pat žemės ūkio finansavimo e, fondo įrankiai. Tačiau visų šitų priemonių tikslas yra įgalinti regionus, miestus bei jų gyventojus. Turime parodyti piliečiams, ką Europa daro ir kokia pridėtinė vertė. Žinau, kad yra ir kitas dalykas. E, tai yra tų, žinoma, partnerystės susitarimų privalomumas. Taip turime dėl to apsispręsti ir dėl formulės 5 plus 1. Žinau, kad jūs turite abejonių, nuogastavimų, Ir norėčiau visus juos e, išklausyti, kai ką tik mes pradėsime diskusijas ir tada galėsiu susipažinti su jūsų pozicijomis. Bet aš pati tik tai norėjau pristatyti mūsų matymą, supratimą, kodėl mes pasisakėme už tą lankstumą. Žinau, kad jūs pritarėte principui, pasisakote už lankstesnę politiką, kurią būtų galima atsižvelgti į kintančias aplinkybės. Žinau, kad tai yra įmanoma, nepažydžiant ilgalaikių projektų, nes tai tiesiog jau įvykto. Pro projektai ir toliau buvo finansuojami po peržiūros, buvo perkeliami iš vieno programinio laiko tarp į kitą, žodžiu, turime patirties. Tai mes pasiūlėme e, po penkerių metų numatyti vidurio laiko tarp peržiūrą Ir per pastarosius ketverius metus komisijoje mes tikrai suvokiame, kad tikrai negalime matyti tų septyniarių metų perspektyvos. Reikia kažkokio trumpesnio laikotarpio. Tai te, norėčiau išklausyti jūsų nuomonės šitoje vietoje. Tai bendrai paėmus ačiū dar kartą jums visiems už jūsų paramą per tuos uh, tuos karštus metus, kuomet rengėme daugiametę finansinę programą. Labai ačiū už jūsų paramą e, partnerystės susitarimams, šiam principui ir, kaip jau sakiau, dabar norėčiau išklausyti ir jūsų nuomonės. Merci beaucoup, madame la commissaire, et sans tarder, je vais. Ačiū, ponė komisijos narė, nedelsdamas pradėsiu diskusiją. E, šį kartą E, turiu pasakyti, kad reikia labai griežtai laikytis e, kalbėjimui skirto laiko apribojimų, nes kitaip mes niekada nebaigsim. Nei šiandien, nei ryt, nei poryt negalėsim iš čia išeiti. 15 žmonių jau yra užsirašysiu ir turiu pasakyti, kad ši diskusija maždaug 16-15 turėtų pasibaigti. Kalbėkite kuo glaušiau, bet e, galit pasakyti, aišku, vis tik tai tai, ką norite pasakyti. Mišel Schneider pirmiausia. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamo komisijos narė, sveikinu visus atvykusius į regionų komitetą. Esame labai svarbiame mūsų kelionės etape. 2016 metais mes pradėjome galvoti, kas bus po 2021 metų. 17 metų gegužės mėnesį priėmėme nuomonę apie sanglaudos politikos ateitį. E, tai buvo padaryta čia, šioje salėje ir per paskutinę sesiją buvo sukurtas reikalingas alijansas. Ta priemonė buvo spontaniška, bet paaiškėjo, kad yra labai sėkminga. Mums visuomet svarbu su jumis palaikyti glaudų ryšį, su jumis ir su jūsų direktorato ekspertais. Tie yra labai naudingi tie santykiai. Jūsų pasiūlymai e, dėl struktūrinių fondų reglamento, kurie buvo paskelbti šių metų gegužės mėnesio, daugelį e, temų sutampa su mūsų pasiūlymais. Tai tik rodo, kad glaudus bendradarbiavimas užsitęsęs daugelį metų pagaliau duoda vaisių ir aš noriu Jums už tai padėkoti. Mes esame išsikėlę bendrus interesus ir pasiekėme gerų rezultatų, taigi mes iš principo norime pasidžiaugti Jūsų pasiūlymais, ypač dėl bendro reglamento. Savaime suprantama, kad e, yra dar pora punktų, kuriais galėtume padėti pagerinti. Jeigu Jūs nieko prieš, aš norėčiau apie tai paminėti. 5 plus 2 e, aspektas, kurį jūs paminėjote. Kodėl mes turime išlygų? Nenoriu pasakyti, kad mes pasisakome prieš lankstumą ar panašiai. Tiesiog tos taisyklės nėra aiškios, pasiūlymas nėra aiškus. Norime išvengti tokios padėties, kai po penkerių metų reikės viską pradėti iš naujo, nuo nulio. Man atrodo, kad turėtumėm bent jau pagalvoti per likusius devius metus ir e, bent jau sukurti tam tikras gairias, kur pinigus būtų galima panaudoti. Tai yra viena iš problemų. Antras dalykas, jūs kalbėjote savo pasiūlyme apie saugos vienamai tinklelį. 72 procentai ir niekas to neturėtų viršyti. Tačiau nacionalinis ligmuo yra tas uh, orientacinis taškas. Ir valstybės narės ne visuomet e, vienodai uh, E, reaguoja, nes padėtis juose labai skiriasi. Vokietija, Ispanija, Rytų Europos valstybės labai skiriasi. 72 procentai ir 70 procentų per metus yra racionalus skaičius, bet pagalvokime apie e, regionus, apie atskirų regionų specifiką. Nei vienas regionas negalėtų a, e, a, nusmukti žemiau numatytojo skaičiaus. Dėl bendrojo finansavimo jūs pateikėte nemažai pasiūlymų, dėl bendro finansavimo norite jį sumažinti. Aš priklausau, aš esu iš to regiono, kuris turi e, e, biudžetinių įgaliojimų ir aš galiu iš patirties pasakyti, kad mums pavyksta, jeigu nebūtų mažinamas bendras e, finansavimas, mes galėtume toliau dirbti. Mes savo ruoštų negalime daugiau prisidėti prie bendro finansavimo. Tas ypač aktualu pereinamojo laikotarpio regionams jeigu ES įmoka bus mažesnė negu 70 procentų iškils rimtų sunkumų. Kitas dalykas. Jūs pateikėte pasiūlymų dėl BVP ir kitų rodiklių jų išplėtimo, taigi mes su tuo sutinkame. Bet demografinės problemos. Tai yra rodiklis, į kurį nėra pakankamai atsižvelgiama, bent jau iki šiol tai buvo. Regionų demografinės problemos privalo būti svarbus veiksnys e, priimant sprendimus, nes geografinės problemos prisideda prie ekonomikos augimo, valstybių plėtros, o taigi yra sanglaudos politikos esmė. Todėl prašyčiau įtraukti dar vieną rodiklį į sąrašą - demografiją. Ir paskutinis pastebėjimas. Jūs pateikėte gerų pasiūlymų dėl e, biurokratijos mažinimo, administracijos, administravimo naštos mažinimą. Man e, Nerima kelia tai, kad dėrybose su valstybėmis narėmis ir su parlamentu gali būti išbraukti kai kurie jūsų pasiūlymai ir galų gale išliks toks pat biurokratijos lygis, koks buvo. Mes abu norime to išvengti, todėl aš prašyčiau, kad komisijos dėrybininkai šiuo klausimu, biurokratijos mažinimo klausimu, nenusileistų. Ačiū. Toliau. Katiuk Šamarinį. Grazie, komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą dėkoju e, gerbiamai komisijos nariui už tai, kad jis šiandien pas mus atėjo į plenarinių posėdžių salę. E, čiagi svarstome nuomonės apie struktūrinius fondus. Jūs visuomet su mumis palaikote glaudų ryšį ir esate vietos regionų valdžios nuolatinė sąjungininkė. Su visa eile e, suinteresuotų subjektų mes savo ruoštų uh, E, paskelbėme Sanglaudos alijansą, prie jo prisidėjote ir jūs. Turime prisiminti, kad Sanglaudos politika yra ES atspindys, labiausiai matomas vietoje. E, savivaldybės, verslo bendruomenė gali aiškiai suprasti, kas yra ES per sanglaudos politiką. Kaip socialistė aš norėčiau išskirti porą punktų, dėl kurių susitarėme. E, mes e, svarsydami galutinį reglamentą nusprendėme, kad reikia pritarti struktūrai. Sangaudos politika turi būti pritaikyta visiems Europos regionams. E, turi būti išlaikyta trijų sluoksnių struktūra, kuri būdinga sanglaudos politikos įgyvendinimo procedūroms. Mes akcentuojame konkurencingumą ir, kaip aš jau sakiau, šiandien partnerystė su ES įgauna svarbesnį negu bet kada anksčiau vaidmenį. Todėl ne tik nacionalinė, bet ir vietos bei regionų valdžia turi stengtis tą daryti. Mes į nuomonės galutinį projektą įtraukėme visą eilę punktų, kurie bus patvirtinti. Ta mintis, kad Europos socialinis fondas ir toliau turi būti svarbiausia programavimo sistemos dalis Europos sanglaudo yra nebejotina. Regionų augimo ir plėtros nepasieksime, jeigu nekalbėsime apie socialinę įtraukį, e, švietimą, e, kvalifikacijos kelimą, profesinį ūkdymą. Mes remiamės per metų metus sukauptą patirtimi ir norime užtikrinti, kad sanglaudos politika atspindėtų realius praktinius kiekvienos vietovės poreikius. Taigi, dar kartą galiu pasakyti, kad vietos regiono veikėjams čia tenka itin svarbus vaidmuo. Nuomonėje yra paminėti ir pažangus aspektai, e, kurie būtų reikalingi. E, vietos regionų valdžia turi struktūriškai dalyvauti kaip partneriai Europos semestro procese. Yra nemažai ir kitų e, problemų, kurias jūs turėtumėt primti domėn. Pavyzdžiui, kai kalbame apie programavimo bazę Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros fondas pristatomi greta e, CPR. Mes visą laiką kalbame apie integruotą politiką vietos ir regionų valdžiai, ypač e, kai kalbam apie kaimo teritorijas. Bet e, supraskime, kad kiekvienas jų turi specifiką. Aišku, administracija ir biurokratiškumas ES reputacijos nepagerina, todėl turime supaprastinti uh, E, administracinę pusę. Džiaugiamės Europos komisijos pasiūlymais šią linkme. Norime, kad valstybėse narėse biurokratijos mastas būtų sumažintas. Tai, kas daroma nacionaliniu lygmeniu, yra gyvybiškai svarbu, kad mes galėtumėm lengviau pasinaudoti turimais ištekliais ir pasitelkti visas turimas priemonės. Na ir paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau išskirti. Ši nuomonė nebus uh, lemiamas žodis. Čia tik pradedame keitimąsi nuomonėmis su kitomis institucijomis. Nenorime, kad dialogas vyktų tik tarp Bruselio ir nacionalinių vyriausybių. Sanglaudos politika visų pirma yra piliečiams skirta Europos politika ir bendruomenėms skirta politika. Todėl mes šiuose dėrybose stengsime, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Ačiū. Merci beaucoup. Le prochain orateur, notre collègue. Dėkuoju toliau Mišel Raisdoman. Dėkuoju. Labai malonu Jūs vėl matyti pas mūsų komisijos narę. Norėčiau pasidžiaugti komisijos darbu. Rengiant šiems klausimams tikrai labai daug kas padaryta Bet dar daug ką reikia nuveikti supaprastinimo srityje. Regionai e, ir partneriai regionuose jūs parems šioje srityje visoje Europos Sąjungoje. Labai svarbu, galvojant apie regionus, e, nepamiršti ir tokių problemų, kurios aktualios, pavyzdžiui, Niderlandams. Aš labai džiaugiuosi, kad mes sutinkame visi, jog partnerystės principas yra labai svarbus. Regionai, miestai e, turi stiprinti savo vaidmenį ir patome jau tam tikras tendencijas. Sanglaudos e, fonde, taip pat regioninės plėtros fonde, jį įsisavinant Ir turime taip pat suprasti, kad įsisavinimas lėšų tų fondų vyksta regionų lygmenių, dėl to regionai turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį ir priimant sprendimus. E, klimato politika, migracija ES ne tik į ES, bet ir ES viduje. Tai yra aktualūs klausimai. Nes žinome, kad kai kuriuose regionuose gali nebelikti gyventojų. Jūs puikiai žinote, kokia tai yra problema ir vietos regionų valdžia turėtų turėti galimybę e, veikti aktyviau, bet e, reikia, kad vietos e, pareigūnai turėtų daugiau priemonių vykdami savo pareigas. Mes visi sutinkame, kokia yra svarbi sanglaudos politika Aš pavyzdžiui, jeigu prekybos, e, prekybos e, rūmuose susitikau, e, Austrija pirmininkaujant su prekybos rūmų nariais ir kalbėjome apie tai, kaip taip svarbu. Europos parlamentas taip pat pabrėžė jo svarbu, bet mes vis tik matome, kad sanglaudos politika patiria spaudimą. Mes kaip Europos regiono atstovai labai mielai būsime jūsų partneriai kovodami, kad užtikrintume, jog sanglaudos politika išliktų labai stipri, kokybiška. Jeigu norite mūsų paramos, tik pasakykite, mes e, mielai jums padėsime ir taip pat norėtume palinkėti jums sėkmės per sunkes trišalės darybas, kurios jūsų laukia. Dabar Marija Antuanetmo Persius. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamą komisijos narę, norėtume padėkoti Jums e, už tai, kad Jūs atvykote ir pristatėte komisijos pasiūlymus susijusius su sanglaudos politika po 20 metų. Aš norėčiau Jūs patikinti, kad mes, mūsų frakcija, dirbame uh, E, sutelktai, kad parengtume nuomonės dinamiškas, realistiškas ir taip pat tokias, kad jos atitiktų lūkesčius, kurie mūsų teritorijos yra aktualios piliečiams. Konkrečiai po 2020 metų e, reikėtų, e, reikėtų siekti, įtikinti ne tik komisiją ar kitas institucijas, bet ir euroskeptikus. skeptikus kad ES veikia jų labui, kad galvoja apie jų lūkesčius ir pirmadienį jau e, buvo priimti sprendimai e, biudžete e, skirti pakankamą dėmesį regioniai politikai. Jeigu mes pasižiūrėsime į dar papildomus pasiūlymus, kad, kurie atsirastų bent teritorinės plėtros srityje. Tai yra tarp regioninis bendradarbiavimas ir dėmesys atokiausiems regionams. Tai yra labai svarbus dalykas, bet matome, kad dabar siūloma ir atsisakyti interreg e, programų. Tai yra labai naudinga priemonė. Mes turime galvoti apie e, patirtį, apie gerąją patirtį ir galvoti, kaip sukurti savo pasiūlymais papildomą er, e, vertę. Jūrų regionai labai svarbu užtikrinti galimybę e, tarptautiniu pagrindu bendradarbiauti pasienio regionams. E, ir dabar matome, kad pagal pasiūlymus, pagal NUTS 3 regionai neteks galimybės bendrauti su kitų šalių e, kaiminiais regionais. Aš kalbu apie šią savaitę nagrinėtus pasiūlymus. Ir E, pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie priemonės dėl e, sausumos regionų, tai yra įvestas apribojimas 25 km ir tas apribojimas taip pat gali trukdyti bendradarbiauti regionams tarp e, valstybinių pagrindų. Reikia išlaikyti pasiūlymuose tuos elementus, kurie išlaiko vertę ir sukuria papildomą vertę. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkoju dabar Arensbuk. Dėkoju, pirmininkė. Pone Kretu, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote pas mus šiandieną. Dėkoju Jums už Jūsų uh, pareiškimus, e, Jūsų atsidavimas anglos politikai uh, tikrai aiškus ir mes tą matome šiandieną. Aš atstovauju savivaldybė, kuri yra Niderlanduose netoli Vokietijos sienos ir labai svarbu yra mums e, bendradarbiauti pasienio regionams. 30 e, procentų ES piliečių gyvena tokiuose regionuose. Aš rengiu nuomonę šiuo klausimu, konkrečiai e, pasienio bendradarbiavimo mechanizmo klausimu. Reikia įveikti teisinės administracinės kliūtis, kurios trukdo tam bendradarbiavimui. Ir noriu pasakyti, kad regionai e, palankiai žiūri komisijos pasiūlymus, yra naujų galimybių, kurios turėtų atsirasti miestams, regionams ir reikia tikėtis, kad mes tas priemonės galėsime deramai gyvendinti. Jeigu bus skirtas deramas finansavimas, mes galėsime e, kurti atitinkamą modelį bendradarbiavimo pasienio regionų. Reikia, kad ministrų taryba įsiklausytų į pasiūlymus. Žinome, kad kai kurios valstybės narės vis dar abejoja ir aš norėčiau paraginti komisiją siekti, kad tos kliūtis būtų panaikintos. Mes turime darytis konstruktyviai ir užtikrinti, kad uh, būtų numatytas pasienio regionams deramas vaidmuo ir kad tai taptų sanglaudos politikos e, deramas e, elementas. Emil Bok, dabar pirmininkė, komisijos narė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti Jums už Jūsų pastangas siekiant uh, užtikrinti, kad sąjungos politika, būt, jos rezultatai būtų matomi visuose ES kampeliuose, visuose regionuose ir kad niekas nebūtų pamirštas. Keletas klausimų ir pastebėjimas. Pirmiausiai, aš esu Kliužnepoka, antrojo Rumunijos miesto pagal dydį meras ir esu sutikęs daug žmonių, jaunų žmonių. Jie dažnai man sako, kad Jie atsisako kreiptis dėl ES finansavimo dėl to, kad procedūros yra labai sudėtingos, labai daug biurokratijos. Ir galvant apie naują daugiametę finansinę programą, koks jūsų signalas būtų tiems jauniems žmonėms, kurie norėtų kreiptis ES, dėl ES lėšų, bet bijo tos biurokratijos ir sudėtingų procedūrų. Dar vienas klausimas yra susijęs su N plus 2 ir N plus 3 Aš labai remiu M plus 3 principą, kadangi, kaip jūs žinote, ES procedūros dažnai užvilkinamos ir paskui norima ir panaudoti visas lėšas. Jeigu nuo pat pradžių būtų įvestas N plus 3 principas, tai tada būtų lengviau ir geriau tvarkytis su ES lėšomis. Taip pat norėčiau kai ką Jums pasiūlyti atsirado nauja finansinė priemonė, kuri vadinasi Europos miestų inicijatyva. Kadangi aš esu meras ir uh, man būtų įdomu ir kolegoms iš regiono sužinoti, kaip, pavyzdžiui, mums geriau pasirenkti šiai naujai priemoniai, kad galėtume užsitikrinti finansavimą nuo pradžių. Ir dar vienas pastebėjimas, jeigu teisingai suprantu, sanglodos politikai į ES 73 metais atvedė Junktinė karalystė. Dabar Junktinė karalystė traukėsi. Aišku, e, tai yra labai liūdna, bet sanglodos politika išliks. Ką jūs e, galvojate apie sanglaudos politikos ateitį šiame kontekste? Dėkoju. Merci beaucoup. La... Labai dėkoju. Toliau Izabel Bulino. Dėkoju pirmininkė, gerbimo komisijos narė. Socialistų frakcijos vardu norime labai Jums padėkoti, kad Jūs visuomet rėmėte regionus ir vietos valdžią. Galėjome pasikliauti Jūsų pagalba, Jūsų atvirumu, energija, kad išsaugotume sanglaudos politiką visoms mūsų valstybių teritorijoms. Ir kaip Kačius Kamarinė ir Schneider nuomonėse įsakė, buvo įsakyta visiškai teisingai, jog būtina regionus taip pat remti ir investavimo politiką, nes kol kas mes negalime rizikuoti ir suardyti dabar nusistovėjusius santykius, sukiršinti vietos gyventojus, kas net neštų naudos. Nepaisant to, neligybė kai kuriuose šalyse ir kai kuriuose regionuose ryškėja ir net didėja. Išeina taip, kad iš struktūrinių fondų pasipelno didėjai miestai, tuo tarpu regionai kenčia. Mūsų tikslas - apversti šitą tendenciją ir pakeisti tą nusistovėjusi santyki. nes reikia ieškoti sinergijų tarp visų fondų ir prisidėti prie investicijų į žmogiškus išteklius, į infrastruktūras, į kaimo plėtrą ir sanglaudą. Taigi dar sikelį, gerbiama komisijos narė, ačiū už jūsų darbą. Esu įsitikinusi, kad mes tikrai turime už ką dėkoti už e, jūsų įsipareigojimus bei vykdomą politiką. Ačiū. Dabar kolega Landengern. Gerbiama komisijos narė, gerbiamas pirmininkė, kolegos. Šiandien regionų komitetas e, priims visą eilę nuomonių apie sanglaudos politiką. Mano pranešimas jums būtų toks. Regionų komitetas yra gana vieningas ir apskritai visi regionai Europoje yra vieningi dėl to, kad e, sanklaudos politika būtų stipri miestams ir kaimams, nes tai yra priemonė, kuri gali skatinti investicijas ir ekonomikos plėtrą kol a, mes pradėsime reikšmingai keisti politinį turi, turinį ar finansavimo sąlygas, a, mes stengiamės atidžiai išnagrinėti įvairius sanglaudos politikos aspektus, bet labiausiai sutelkiam dėmesį į tą aspektą, kuris yra aktualiausias mums. A, mes norime, kad būtų supaprastinta sistema ir viskas būtų susijęta su regionais. Pabrėšiu vieną konkretų aspektą. Daugelįje uh, E, nuomonių ir pranešimų mes akcentuojame, kad reikia toliau siekiančių su klimatu susijusių tikslų. E, tam reikia kruopštesnio patikrinimo. Klimato susitarimai, e, Paryžiaus susitarimai turi leisti suskaldyti populistų gretas nes kitaip išslys, laikas išslys iš mūsų rankų. E, padarinius jausime patys visi, ypač regionuose ir vietos lygmenių. Mes e, suprantame, kad reikia į, į kuo daugiau gyvybiškai svarbių investicijų kovai su klimato kaita. Šis klausimas turi būti vertinamas labai rimtai. Taip pat aš norėčiau paminėti dar vieną labai svarbų klausimą - ES fondai. Pirmiausia, sanglaudos fondo kontekste. Čia mes turime išskirti lyčių lygybės ir apskritai lygybės e, visus aspektus. E, mes e, suprantame, kad lyčių aspektas regionuose yra labai aktuolus moteris, visose etinėse grupėse ir regionuose neretai susiduria su tiesioginė diskriminacija ypač kai kalbame apie galimybę pasinaudoti svarbiausiamis ES priemonėmis. Todėl Alde frakcija mano, kad reikėtų sutelkti dėmesį į deramo biudžeto skirimą lyčių lygybei visose ES pandangos politikos sektoriuose. Kitaip mes e, padarysime labai rimtų klaidų, e, ir nebesugebėsime išnaudoti inovacijų ir naujo pobūdžio įmonių. Jose turi būti nepamirštas lygybės aspektas. Ačiū. Labai dėkoju. Toliau žodis Pavel Brand. Gerbiama komisijos narė Krecu, labai džiugu į Jūs kreiptis mūsų plenarinėje sesijoje. Per pastarosius keletą metų dažnai su jumis susitikinėjame, bet mums labai smagu jūs matyti mūsų posėdyje. Pasiūlymai pateikti jau ant stalo. Galima sakyti, diskusijos dėl sanglaudos eina į pabaigą. Ir labai džiugu, kad mes buvome traktuojami viso proceso metu kaip lygiaverčiai partneriai. Kaip žinote, aš buvau atsakingas už projektą People to People tarp valstybių. Ir komisija pati savo iniciatyvą įtraukė mūsų nuomonę į Interreg reglamento ankstyvo nagrinėjimo stadiją. Ir tai buvo tikrai gero bendradarbiavimo puikus pavyzdys. Dabar teisėkuros darbas tęsiasi Europos parlamente bei Europos taryboje. Ir mums reikės jūsų pagalbos, kad mes viso proceso metu ir toliau būtume traktuojami kaip tikri patikimi partneriai. Bet ypač svarbu, kad tokie būtume ir programavimo laikotarpiu. Kad e, užtikrintume, jog skiriamas finansavimas pasiektų realius piliečius bei gyventojus, o tai įmanoma tik tai laikantis nustatyto partnerystės principo. Turiu dar ir kitą pasiūlymą ateičiai. Manau, kad mums reikėtų šiek tiek kitaip iškomunikuoti pasiektus anglodos politikos rezultatus. Taip, tai liečia mūsų ne tik regionių ar periferinių miestelių gyventojus, tai liečia visus esę gyventojus. Ir investavimas ir investicijos tikrai keičia mūsų šalių gyventojų gyvenimą. Dėkuoju, toliau žodis Kirian Mektarsi. Ačiū pirmininkė, germa komisijos narė, regionų komiteto nariai. Labai noriu padėkoti už jūsų pastangas ginti sanklaudos politiką. Aš kaip pranešėjas Europos darbo tvarkiai labai džiaugiuosi, kad Europos komisija skyrė 6 procentus Europos miestų ir regionų plėtrai. Šita politika suteikė daug potencialo mums ateityje. Tai turi būti įtraukta į mūsų diskusijas apie ateitį miestų darbotvarkė tikrai pasiekė pozityvių rezultatų, buvo patvirtintos įvairios pozityvios programos. Mes turime apie tai kalbėti ir kalbėti apie tų programų tinklą, nes priešingų atveju mes nežinosime, kokie yra tie rezultatai. Taip, dar daug ką turime pagerinti, turime gerinti ir teisėkuros procesus, bet svarbiausia Turime ginti tas politikas, kurios prisidėtų prie visų e, miestų ir regionų gyventojų gerovės. Aš vakar dalyvavau vienoje konferencijoje, kuri tikrai pažėrė daug įdomių išvalgų bei minčių. Tai mes negalime elgtis pagal vieną šabloną. Tikrai turime ieškoti socialinių, ekonominių bei e, aplinkosauginių sąsajų. E, turime planus įgyvendinti ir toliau sėkmingai. Dėl to mano klausimas būtų toks, kokiegi, koks jūsų požiūris apie Europos miestų darbo atvarkę, gerbama komisijos narė, ir kokia jūsų pozicija. Dėkuoju, toliau žodį suteiksiu mūsų pirmam vicepirmininkui Markui Markulę. Germas pirmininkė, germa komisijos narė, norėčiau pabrėžti ir ištiškinti keletą svarbių dalykų. Dabar kuriame tą dedame paskutinius sanglaudos politikos taškus. Keičiame sanglaudos politiką ir tai mums būtina. Turime ją sustiprinti ir kalbėti apie jos turinį. Pažvelkime, ką per paskutinį programavimo laikotarpį mes išmokome, tai galime pasakyti, kad sanglaudos politika turėtų būti labiau integruota į kitus ES finansinius instrumentus. Horizont, Europos horizontas, skaitmeninė Europa ir kiti finansiniai instrumentai. Taigi reikia daugiau integruotis tiek į regioninį lygį, tiek į privatų sektorių tą sanglaudos politiką nes sanglaudos politikos finansavimas, galima sakyti, įgalina didesnės investicijas bei tikslingesnės priemonės. Mes išmokome tas pamokas, kad Europos regionai gerokai su didesniu noru bendradarbiauja ir tai daro net tarp valstybių. Vieningai tą galime pasakyti, yra labai aiški išvada. Tai žvelgiant iš šios perspektyvos, mes norime, kad taip būtų daroma ir toliau. Bet antra vertus, jūs minėjote tą penktąjį komponentą. Tai yra tarp regioninis inovatyvus bendradarbiavimas. Ir šitas komponentas turi būti įtvirtintas. Tik tai nereikia pamiršti, kad kokius tikslus siekime. Ieškokime tų, tos pusiausvėros tarp tų komponentų, kad regionai tikrai būtų ta varomoji jėga tiek partnerystės programuose, tiek ir mm, vietos pramonės arba vietos bendruomenių srityje. Taigi žvelgime šiek tiek plačiau, žiūrėkime ko, kaip galime prisidėti prie klimato kaitos problemų sprendimo, prie tvaraus vystimosi, nes mums bet kokiu atveju reikės konkrestesnių rezultatų per kitą naująjį programavimo laikotarpį. Ačiū, dar penki kolegos paprašė žodžio ir atkreipiu dėmesį į tai, kad kiekvienam suteiksime po penkias minutės. O pradėsime nuo kolegos Gamalio Ale. Labai ačiū, gerbiamas pirminkė. Malonu matyti Jūs, gerbiamą komisijos narę. Dar kartą pas mus e, mes matome puikiai, kad jūsų tikslai siekia tinka siekius tų žmonių, kurie yra šioje sąlyje. E, Pane Marinė Schneider pateikė daug pasiūlymų dėl e, teritorinio bendrabiavimo, dėl pasiekimų pasienio bendra, regionų bendravimo, dėl demografinių dalykų, aš su tuo sutinku. Bet dar aš norėčiau pakalbėti apie mano regioną Ispanijos, Galiciją ir pasakyti, kad mano regionas yra toks kaip ir keletas kitų Europos Sąjungoje. Mes susidurėme su tam tikromis problemomis. Mes žinome, kad mūsų regionas yra pereinamasis regionas, bet uh, daugiau negu 40 procentų bus mums sumažintas finansavimas pagal 22 e, bendrųjų sąlygų reglamento priedą. Ir mes dabar gaudame specialią paramą. Ir tos paramos dėka iš e, mažiausiai įsivyščios teritorijos e, išėjome į grupę teritorijų, kurios yra labiau pažengumas. Bet finansavimo sumažimas tikriausiai sutiksite yra visiškai prieštaraujantis dalykas e, sanglaudos politikai. Dėl to mes dirbame su Europos parlamento nariais ir e, siekėme užtikrinti, kad uh, ne vienas regionas, kuris perina aukštesnę kategoriją, negautų mažiau finansavimo. Dabar Birgit Unem. Ačiū, ponė komisijos narė. Ačiū už jūsų atsidavimą sanglaudos politikai, ačiū už tai, kad atvykote pas mus. Keturis klausimus norėčiau pateikti. Visų pirma, mano regione nepaprastai svarbu, kad bendro finansavimo e, mastai liktų tokie patys ir būtų nemažesni negu 70 procentų. Kolegos jau apie tai kalbėjo. Europos regionai e, pagal augimo tempus labai skiriasi. Kitas dalykas - N plus 3 Apie tai, manau, reikėtų daugiau pakalbėti, nes projektai e, turi turėti daugiau planinių garantijų. Tai duos e, aišku signalą, planinės garantijos turi būti pasiektos. Ir paskutinis dalykas - mano e, federalinė žemė šiuo metu naudojasi ESF, ERDF daugia e, finansavimo programa. Tuo požiūriu mes e, galvojame, kaip sukurti integruotą regionų politiką, kad tie fondai būtų naudojami nepažeidžiant reglamentų. Dar noriu pasakyti, kad man labai svarbu, kad Interreg e, regionams skirtų programų fondai būtų neapkarpyti, nes e, jie labai ženkliai prisideda prie sanglaudos politikos e, tobulinimo pasienio regionuose. Uh, dear Madam Commissioner, uh, I would like to ask you about the CP. Droba, gerbiama komisijos narė, aš norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie reglamentą. Naujasis pasiūlymas sako, kad PVM uh, E, būtų taikomas tik e, brangesnė negu 5 milijonų eurų projektams. Minimalios e, PVM ribos nustatymas gali sumažinti programų patrauklumą kandidatams, ypač kai kalbame apie strateginius infrastruktūros projektus. Tarp kitko, Europos regionų komitetas savo nuomonėse apie tai kalba. PVM netaikomumas, ypač kai kalbam uh, dar ir apie sumažintą bendro finansavimo procentą, gali sumažinti sanglaudos politikos e, finansavimą. E, ypač, kai galvojame apie EFCSI finansavimą. Labai daug e, kandidatų su padalins projektus, kad jie būtų mažesni negu 500 milijonų eurų Taigi, kokiais motyvais vadovaudomėsi komisija pateikė tokį pasiūlymą ir kokie būtų padariniai, jeigu dabartinės PVM taikymo taisyklės išlik, tai, išlaikytume? Ačiū toliau, Mikaela Fanelį. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Ir labai noriu padėkoti komisijos nariai už tai, kad jinai atėjo į mūsų posėdį ir taip pat kaip jinai įsijungia į tuos mūsų bendrus darbus. Džiugu, kad jinai taip stipriai įsipareigojo. Periname prie mūsų finišo, bet norime dar šiek tiek parengtus nuomonės dar tobulinti. Norime pateikti tas nuomonės, kurias paremtų visos valstybės. Ir tikimės, kad balsavimo metu mes to pritarimo ir sulauksime. Juolab, kad daugelis prisidėjo prie nuomonių rengimo. Labai tikimės, kad tos nuomonės taip pat bus ir priimtos ir mūsų bendruomenėse, mūsų regionuose. kai kas kalbėjo, vienas iš kolegų kalbėjo apie miestų darbo atvarkę. Taip, tai yra svarbus ir įgyvendinamas įrankis. Regionios plėtros fondo rėmose mes galime rasti tokį teisinį instrumentą. Jūs jau išnaudojate jums skirtą laiką. Jums nebeliko laiko. Vėliau galėsit pasisakyti. Toliau ponas Agrastos. Agrastos. Pirmininkė, aš noriu gerbiamai komisijos nariai visų pirma padėkoti už bendradarbiavimą ir tikimės, kad visi kartu galėsime pasiekti pozityvių rezultatų. Matome, kas dabar vyksta, naujoji sanglaudos politika keičiasi greitai ir ji turi būti, uh, turi greitai reaguoti į realybės pokyčius ir turi būti veiksminga. Uh, neužtenka galvoti apie dabartį, reikia galvoti apie ateitį. Būtina sukurti politiką, kuri leistų kovoti su skurdu, su uh, biurokratijos mažnymo siekti ir panašiai. Reikia duoti, suteikti tam tikrą pagreitį, ritmą, jeigu galima pasakyti, laikas ir pinigai yra labai svarbus anglaudos politikoje. Ir išsikelkime šūkį. Patys būkime tas pokytis, kokio nu- siekiame Europai. Ačiū, aš atsiprašau, kad dar kaltą išjungiau mikrofoną ir neleidau kalbėti ilgiau negu leista, bet aš kito pasirinkimo neturiu. Aš tikiuosi, kad šiandien mums vis tik tai pavyks e, baigti darbą laiku ir visi išmoksime. Dabar nedelsdamas žodį suteiksiu komisijos nariai, ji atsakys į visus pateiktuosius klausimus ir sureaguos į komentarus. Ačiū. <clears throat> Again, Dar kartą dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Gerbiami regiono komiteto nariai, dėkuoju Jums už klausimus. Buvo labai įdomu išklausyti Jūsų, nes žinote, kad diskusijos e, e, vyksta pastaraisiais metais intensyviai. Mes vieni kitus remiame e, dėl vietų, e, vietos teritorijų plėtotės, taip pat dėl įvairių kitų aspektų. Aš pabandysiu sureaguoti į tam tikrus paminėtus e, dalykus, paaiškinsiu komisijos pasiūlymą kuris buvo pateiktas parlamentui ir tarybai. Ta padarėme gegužės antrą dieną, kaip žinia. Taip pat noriu akcentuoti, kad Europos komisijos pasiūlymas, kuris dabar, ir, dabar yra Europos parlamento ir tarybos rankose. Jeigu norėtumėte ką nors keisti, tai turėtumėte e, kreiptis į savo narius Europos parlamente ir į savo vyriausybės. į prezidentus, ministrus pirmininkus, kurie stovauja jūsų šalims e, taryboje, vadovų taryboje. E, bet žinote, kad diskusijos institucijose e, tęsiasi. Praeitą penktadienį vadovų taryba sustiko 28 ministrai atsakingi už sanglaudos politiką buvo susitikę ministrų taryboje. Ir aš tikrai e, tikiuosi, kad jūs parengsite tvirtą nuomonę, e, labai argumentuotą nuomonę. Aš visuomet e, esu labai patenkinta komisijos ir regionų komiteto bendradarbiavimu. Dabar atsakysiu į klausimus pailiui penki plus 2 programavimas. Manau, kad mūsų pozicijos yra gana artimos. Žinau, kad jūs turite tam tikrų išlygų, tačiau taip pat žinau, kad iš principo jūs pritarėte lankstumo požiūriui, kad reikia pristaikyti prie naujai atsirandančių aplinkybių ir pasižiūrėsime, kaip mums lankstumo principą pavyks įgyvendinti praktiškai. Kaip sakiau, mūsų pasiūlymas e, bus dar peržiūrėtas. Mes, kaip sakė ponas Schneideris, nenorime nuo pradžių po penkerių metų viską pradėti. Yra e, projektai, kurie gyvendami skirtingais programavimo laikotarpiais Jeigu ne visos lėšos bus panaudotos per penkerius metus, mes norime, kad būtų lengviau perkelti e, tas likusias lėšas iš vieno laiko tarp į kitą. Taigi dėl to atsirado 5 plus 2 pasiūlymas. Dėl bendro finansavimo. Aš suprantu tai, ką jūs sakėte dėl mūsų pasiūlymo ir manau, kad mūsų požiūris yra labai pragmatiškas Tokiu būdu mes galėsime mm, skirti lėšas net ir turint mažiau biudžeto lėšų. Kofinansavimo normos padidinimas sustiprina nuosavybės jausmą vietoje ir pasiūlymai dėl kofinansavimo nėra kažkoks naujas dalykas. E, mes norime grįžti prie laikų tokio ligmens, kuris buvo prieš krizę kofinansavimo ligmens. Mes galvojame apie tai, kad dabar, turėdami mažesnį biudžetą, po keleto e, ekonomikos augimo metų galime grįžti į tą lygį, kuris buvo prieš krizę, bet dar e, reikia pažiūrėti, ką pasakys Europos parlamentas, nes matome tam tikro pasipriešinimo mūsų pasiūlymams dėl teminės koncentracijos. būtina žiūrėti į prioritetus saugimo darbo vietų kūrimo srityje. Mes turime e, dėkti inovacijas, e, e, taip plėtoti regionus, kad jie būtų pasirengę konkuruoti ateityje Taip pat reikia, kad regionai pristaikytų prie žaliosios žemų CO2 emisijų ekonomikos. Žinote, kad komisija praeitą savaitę patvirtino komunikatą Švari planeta visiems. Teminė koncentracija numato lankščią sistemą, kategorijos yra platesnės negu per ankstesnį laikotarpį ir valstybės narės regionai galės apibriežti patys kategorijas. Bus lengviau e, finansavimą perkelti tose plačiose srityse, naudoti finansavimą pagal temas. N plus 2. Pastebėjau, kad jūs dar kartą išreiškėte susirūpinimą, mes e, dėgiame e, supaprastinimo priemonės, kurios turėtų paspartinti gyvendinimą. Daug kritikos sulaukime dėl vėlavimų, ypač E, priskirimo srityje supaprastinimo reikia taip pat perkelimo lėšų iš vieno laikotarpio į kitą. Mūsų pasiūlymai leis kur kas lengviau gyventi N plus 2 principą. Komisija mano, kad grįžimas prie N plus 2 yra įmanomas, supaprastinimas būtent leidžia tą padaryti. Ir aš taip pat manau, kad grįžimas prie N plus 2 sustiprins mūsų politikos e, autoritetą, reputaciją, nes pasais metais sulaukta daug kritikos dėl Interreg. Aš pritariu jūsų nuomonė, tai labai svarbi problema. 30 e, milijonų gyventojų gyvena prie išorės sienų. Ir aš palaikau tokį uh, bendradarbiavimą lankiausi Alhains regione, kur susisiekia trys, ne dvi šalys ir ten vyksta bendradarbiavimas. E, taip pat labai e, svarbus dalykas yra jūrinis komponentas, e, Azoro atstovas, kuris sėdi prieš mane. Praeitą savaitę mes su jumis Kanarų salose labai daug kalbėjome per atokių regionų tematikos konferenciją. Taigi aš noriu Jums pasakyti labai aiškiai, kad komisija e, tikrai nenori nusigręžti nuo bendradarbiavimo jūriniuose regionuose. Dėl kitų klausimų miestų dimencija. Žinote, kad bendrųjų nuostatų reglamentas e, numato naują politikos tikslą priartinti Europą prie piliečių, siekiant užtikrinti miestų vietų, kaimo vietovių, e, pakrančių teritorijų plėtotę. Žinote, kad naujame pasiūlyme mažiausiai 6 procentai regionės plėtros fondo lėšų bus skirta tvariam miestų plėtojimui. Tai, mano nuomonė, yra labai svarbu E, tokiu būdu miestai ir merai galės kurti savo strategijas, nes jūs geriau negu mes Bruselėje žinote, kaip viskas yra, geriau netgi negu sostinės, e, žinote, ko reikia ir kaip reikia daryti. Miestų iniciatyva. Europos e, miestų iniciatyva siekia įdėkti nuoseklų požiūrį į miestus ir suderinti visas egzistuojančias priemonės. E, netiesioginis komisijos valdymas numatytas gyvendant šią iniciatyvą. Mes norėtume sutelkti visas priemonės, programas, Urbakt, e, miestų inovacijos veiksmai, miestų plėtros tinklas, e, taip pat pritraukti žinių tiekėjus kitus asmenys atsakingus už miestų valdymą. Netiesioginis valdymas vyks panašiai, kaip kad dabar yra pagal miestų inovacinius veiksmus. Mes norime padėti jums, esame pasirengę tą daryti. E, regionų generalinis direktoratas užsiims miestų klausimais. Nebėra taip, kad skirtingi direktoratai atsakingi už skirtingas sėtis, taigi jeigu reikia uh, E, pagalbos ar patarimo kreiptis į regionų generalinį direktoratą PVM. Nuostatos dėl PVM 14-20 metais e, įvedė teisinio netikrumo, atsirado daug skirtingų interpretacijų, e, įvairios institucijos skirtingai žiūrėjo į taisyklės nuostatos susijusios su nacionalinėmis PM taisyklėmis, e, apibrėžiant, ar jas galima susigražinti ar ne. Ir dėl to atsiranda problemų, kadangi skirtingai e, valstybės narės e, turi skirtingas taisyklės PVM, reikia supaprastinti naudos gavėjams ir institucijoms procedūras mažiau negu jeigu yra 5 procentų bendras finansavimas projektų, tai PVM susigražinti galima, jeigu virš, tai tada ne ir tai nepriklausys nuo nacionalinių PVM taisyklių. E, dauguma projektų, žiūrint į skaičius, Europos komisijai atrodo yra mm, mažesnės vertės negu 5 milijonai eurų. Taigi tai bus supaprastinimas didžiam skaičiui paramos gavėjų. Tuo pačiu metu nu, didžiausios apimtis e, virš 5 milijonų susijęs su PVM, PVM nebus įskaičiuojama, bet, tai, bet, taip, bet bus numatytas biudžetas investicijams. Lyčių klausimas. Tai yra labai man artimas klausimas. Aš manau, jog yra gerai tai, kad yra bendrųjų nuostatų reglamente e, yra nuostatos dėl nediskriminavimo lyčių lygybės įtvirtinimo, bet taip pat reikia pasakyti, kad nesvarbu, ar mes kalbėtume apie tai ar ne. Bet apskritai tuos principus reikia gyvendinti visose valstybėse narėse pagal bendrą ES teisę ir taip pat gyvendant pagrindinių teisių hartiją. Turime galvoti ir apie tą kontekstą. Mes tik paprasčiausiai norime pasakyti, kad partnerystėse, programuose, gyvena programas reikėtų atsižvelgti į šį principą. Jūsų mintis, labai įdomi mintis dėl specialaus fondo. Mes taip pat planuojame nuo kitų metų pradžios imtis veiksmų, daug vyks rinkimų ir vietos rinkimų kitais metais. Mes norėtume uh, skirti lėšų kampanijai, kad būtų daugiau moterų išrinkta į vietos administracijos struktūras pirmiausiai, nes dažnai jos nekandidatuoja į tarybas, į merų postus ir aš tikiuosi, kad e, vyrus mes patrauksime, kad jūs palaikysite šią kampaniją, kurią norėtume pradėti gyvendinti kitais metais. Tai būtent siekiant pritraukti daugiau moterų į viešąjį administravimą. Brexitas. Jūs puikiai žinote, kad komisija e, pateikė pasiūlymą dėl susitarimo Dėl Britanijos išstojimo mes laukiame dabar to šalies parlamento sprendimo. Situacija yra labai apmaudi. Politika, sanglaudos politika Junktinės karalystės ir Italijos buvo pasiūlyta ir įvesta jų pastangomis 75 metais, tada, kai buvo anglės kasyklos uždarytos ir dabar turime galvoti, kaip uh, mes perėsime prie 27 valstybių narių formulės, išstojus Britaniją ir pasižiūrėsime uh, E, ką bendruomenių rūmai nuspręs gruodžio 11 dieną. Dar norėčiau pasakyti, kad aš visuomet įsiklausau į jūsų reiškiamą susirūpinimą. Mes tikrai esame visi sanglaudos rėmėjai. Man svarbu žinoti, kaip jūs galvote, kaip mes e, savo galimybės e, pritariname išteklius prie jūsų poreikių. Ir dėl supaprasnimo mums svarbu, kad jūs palaikytumėte mus, nes ketverius metus aš girdžiu, kur be nuvykčiau tuos pačius nusiskundimus dėl biurokratijos, dėl sudėtingų procedūrų. Daugiau negu 80 supaprasnimo priemonių yra numatyta ir labai džiaugiuosi, kad jūs remiate mus. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės e, mus paremtų, nes jeigu mes reglamente numatysime supaprasnimo sąlygas, apimtis yra tik pusė to, ką dabar turime, bet e, reikia taip pat e, užtikrinti, kad valstybės narės nekels perteklinių reikalavimų. Jeigu tai bus užtikrinta, tai ir mums bus kur kas lengviau, nes mes visi turime bendrai siekti to. Aš tikrai galvoju, tikiuosi, kad jūs esate mūsų bičiuliai Ir Europos komisija ir aš esu jūsų bičiulė. Taip, kai kuriuose sėtyse galbūt mes galime dar e, kai ką padaryti, jūs tikriausiai suprantate, kokios yra aplinkybės, nauji prioritetai atsiranda, nauji iššūkiai, bet galite pasitikėti manimi, aš tikrai komisijoje darysiu viską, ką galiu, taip, e, taip pat ir taryboje, kad mes, kaip galima greičiau, pasiektume susitarimą, nes laiko yra labai nedaug Aš ką tik tai e, buvau komisijos kolegijos posėdėje, sutikome su Rumunijos vyriausybė ir tikiuosi, kad kita daugiametė finansinė programa ir reglamentas bus patvirtinti prieš rinkimus į Europos parlamentą. Tai būtų idealu, tokiu būdu mes galėtume pradėti nuo 21 metų sausio pirmos visas programas įgyvendinti. Aš nesu tikra dėl to, ar visos valstybės narės pasimokė iš praeities. Aš bijau, kad jeigu mes nukelsime viską į laikotarpį po rinkimų, tai užstriks teisės aktų prieimimas, e, projektų įgyvendinimas. Ir manau, kad turime dabar kovoti kartu, siekti bendro susitarimo prieš rinkimus į Europos parlamentą. Norėčiau padėkoti pranešėjams už visą darbą. Mes galvojame visus regionus, plėtome savo politiką, galvojame apie vietos perspektyvą, tokią politiką, kuri leistų modernizuoti regionus, pereiti prie šio laikiškos žalios ekonomikos. Mes siekime partnerysčių tam, kad galėtume kartu įgyventinti visus uh, visas priemonės. Dar kartą dėkuoju Jums, gerbimas pirmininkė, ačiū Jums už Jūsų darbą ir pažiūrėkime, kaip mes e, kartu per likusią įgaliojimų mūsų kadencijos dalį galėtume įgyvendinti užsibrieštus darbus. Žinau, kad ir paskutinis jūsų susitikimas šiais metais, puikių atostogų, uh, Tikrai pelnytų jums linkiu ir kuo geriausios sėkmės jums, jūsų šeimoms ir dėkoju jums už visas pastangas siekiant pagerinti mūsų regionuose, miestuose, ES gyvenančių žmonių poreikius. Merci beaucoup, madame la. Labai dėkoju komisijos nariai Korinai Kretiu, puikios diskusijos ir labai tikimės, kad kitais metais po švenčių mes palsėję galėtume vėl kipti į darbus ir užbaigtume tai, ką pradėjome. Taigi dar kartą ačiū ir iki kito susitikimo. Chers collègues, nous abordons. Mėly kolegos, tęsime mūsų darbą ir dabar jau nagrinėsime nuomonės. Noriu pasakyti, kad Europos regionų, verslių regionų e, konkursas buvo pradėtas praeitą praeitą savaitę per susitikimą Grace. Mes čia kalbame apie tas politikos, kurios atneša naudos verslui. Tokios politikos prideda daug matomumo bei naudos visiems regionams. Dėl to noriu Jums priminti bei Jūs pakviesti kandidatuoti į šį konkursą, kuris yra skirtamas visiems regionams, taip pat miestams bei savivaldybėms. Kandidatūrų terminas, pateikimo terminas 19 kovo 28 diena. Daugiau informacijos galite rasti prieimo į mūsų posėdžių salę. Taip pat ant jūsų stalo yra 18, 19 metų susitikimų tvarkaraštis. Atkreipiu dėmesį į kovo 14 ir 15 datų susitikimą, kuris bus surinktas Rumunija, Bukarešte. Iš karto prašau Jūs pasižymėti tas dienas Jūsų darbo atvarkėje. Taip pat Jūs turite dar ir kitus du dokumentus susijusius su IT. Pirmiausia, tai yra klausos anketa skirta pagerinti mūsų informacinių technologijų priemonėse. O taip pat e, yra ir toks aiškinamasis memorandumas e, skirtas pagerinti mūsų santykius su mūsų regiono komiteto kanceliarija. Tiek trumpai būtų papildomos informacijos, kurią iš tiesų turėjau įsakyti posėdžio pradžioje, o dabar mes, aišku, šiek tiek vėluojame ir kipsime jau į tikrą darbą. Mums teks priimti daug nuomonių ir pradėsime nuo bendrųjų nuostatų reglamento. Kviečiu Katiušą Marinį ir Mišelį Šnaiderį pranešėjus pradėti šios nuomonės nagrinėjimą. Prašom. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems nariams. Mes šią nuomonę parengėme kartu, kartu su Mišeliu Šnaideriu ir jam noriu labai padėkoti už tą bendradarbiavimą per praėjusius mėnesius. O taip pat dėkoju ir mūsų ekspertams Kaporici ir Fener. Noriu padėkoti ir Koter komisijai, nes mes sugebėjome kartu patvirtinti tą nuomonę ir ją teikėme plenarniai sesijai. Sakyčiau, kad kokybiškai sugebėjome padirbėti ir tai atspindi bendrą mūsų poziciją. Galima sakyti visų regiono komiteto narių poziciją. Labai tikiuosi, kad tai nėra vien tik tai mūsų darbo įvertinimas, bet taip pat ir pripažinimas, kad šitas dokumentas yra svarbus, kertinis, tai yra bendrųjų nuostatų reglamento nuomonė. Nuomonė apie šį reglamentą ir per pastaruosius dviejus metus mes pasisakėme už sanglaudos alijansą kad išlaikytume, išsaugotume tą sanglaudos politiką visiems Europos regionams. Šioje nuomonėje išryškiname kai kuriuos teisėkuros aspektus, pateikėme rekomendacijų politikams, įvertiname komisijos pasiūlymą bei pabrėžiame, kokia yra svarbi sanglaudos politika, o taip pat kaip jinai svarbi mūsų piliečiams ir bendruomenėms. Mūsų piliečiams mes galėsime pasakyti, kad Europa čia mums sugebėjo padėti ir prisidėti prie daugelio projekto. Teksto projekte pateikti 78 teisėkuros pasiūlymai pateikiamos 32 politinės rekomendacijos. Noriu pabrėžti tuos aspektus, dėl kurių mes visi susitarėme. Tai yra tam tikra teisinė architektūra, kuri grindžiama regionų gavėjų pamatų, pagrindų. Tikimės, kad per artimiausius mėnesius mes taip pat gausime ir atgalinį ryšį dėl kaimo plėtros fondo, dėl tų bendrųjų nuostatų, kurios e, bando integruoti investicijų į regionus priemonės. Mes norime pabrėžti, kad Europos socialinis fondas ir Europa Plus priemonė turi būti neatskiriama sąnaudos politikos bei programavimo dalis. Noriu paminėti kitus dar svarbius aspektus. Mes kūrėme tam tikrą naują ilgalaikę strategiją, kurioje yra ilgalaikiai tvaraus vystimosi tikslai. Taip pat mums svarbu ir paprastinimo procesas. Pabrėžiame, kur galime dar pasistengti, padaryti pažangos, kaip paremti vietos institucijas, vietos verslą, vietos piliečius, kad jie pasinaudotų tais finansavimo instrumentais. Taigi siūlyme pabrėžiame, kad nereikia N plus 2 taisyklės įvedimo, reikėtų kalbėti apie N plus 3 taisyklę ir turime vengti papildomos administracinės naštos. Taigi naujame programavimo laikotarpė mes pabrėžiame nekartą kartotą regionų komitetų poziciją. Kitaip sakant, makroekonominės, makroekonominiai kriterijai sanglaudos politikai mūsų supratimu turi būti nelemiamas aspektas. Turime atvirkščiai pabrėžti partnerystę su vietos ir regione valdžia. Mes pamėginome interpretuoti tas pozicijas, kurios išriškėjo ne tik Europos komisijos nuomonės pristatymo metu, bet taip pat ir norėjome tarsi įterpti tam tikras politinės rekomendacijos, kurios atspindėtų mūsų regiono komiteto poziciją. Mėginome apjungti ir kitų požiūrių ir, kaip jau pastebėjome anksčiau, viena vertus gynėme savo regionų komiteto politiką, bet tuo pat metu ir pasisakėme už tai, kad išsaugotume ir regionų interesus. Dar kartą noriu padėkoti už visus jūsų pasiūlymus ir mintis. Ačiū, toliau žodį suteiksime Mišeliu Šnaideriui, kuris yra bendra pranešėjas šiai nuomonė. Danke an meine Vorrednerin, danke Frau Marini. Ich schließe mich all dem Dank an, den Sie ausgesprochen haben, an die Experten. Ačiū, ačiū poniai Marini už reikštą nuomonę. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie patikė pakeitimų. Aš irgi galiu patvirtinti šio pareiškimo turinį. Ten yra daug svarbių elementų, kuriuos mes kartu gynėme. Labai svarbu, kad mus bent iš dalies tenkintų tai, kas yra siūloma, tačiau vis tik tai yra e, labai svarbių konstruktyvių pakeitimų, kuriuos mes renksime. Ir diskusija su komisijos nariu Kretsu nedaug e, pasistumėjami prieki. Man nesukūrė įspūdžio, kad e, e, tam bus daug pagrindo tokiems pakeitimams principai, reiškia, kad ji nėra pagrindinė dėrybininkė, taryba ir parlamentas yra pagrindiniai dėrybininkai. Taigi mūsų pasiūlymai ir mūsų idėjos turi būti pateikti dabar parlamentui ir tarybai. Šio požiūriu gerai yra tai, kad Europos parlamentas e, sprendimą atidėjo vėlesniam laikui. Ne gruodžio mėnesį, kai buvo planuota, bus priimtas, o sausio mėnesį. Ir Europos parlamento specialusis komitetas pradės diskusiją apie struktūrinių fondų reglamentą. Taigi e, mes e, turėsime laiko vos ne iki balandžio, kol galutinai bus priimtas sprendimas ir turėsime laiko pasitarti su parlamento nariais. N plus 2 ar N plus 3, tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Mes e, prieš N plus 2, už N plus 3. Bendras finansavimas. Mes labai aiškiai pasakėm, ES bendro finansavimo apkarbimas e, mums e, būtų priimtinas, jeigu 70 procentų būtų palikta perinamui laikotarpio regionams Paaiškinsiu, kodėl. Mes norime, kad sanglaudos politika ir struktūriniai fondai per artimiausią laikotarpį vienas kitą papildytų ir būtų veiksmingi. Ir jeigu mes sutrumpinam tarpo e, laiką ir sumažiname bendrą finansavimą iš ES pusės, tai sanglaudos politika atsiliks nuo programinio laikotarpio sėkmės tempų. Ir jau tam ir anksčiau iškilė nemažai problemų. Jeigu nepakeisime dabartinės sistemos, tai problemos bus tiesiog paliktos kitam programiniu laikotarpiu, todėl labai svarbu dabar priimti sprendimą. Ir e, dar matome, kad papildiniai rodikliai, bendras e, nacionalinių pajamų lygis yra labai svarbus kad būtų rašytas. Mes visi glaudžiai bendradarbiavame, sakdami to tikslo, bet e, kartais nesižvelgiam į specifinės atskirų regionų problemas. Ir dažnai tos problemos trukdo pagerinti konkurencingumą ir pakelti ekonomikos augimą. Taigi, struktūriniai fondai turi patobulinti kai, tam tikrų regionų gyvenimą, bet to nepadarysime, jeigu demografinės problemos bus priimtos domens skirstant fondus. Tai yra E, kišimos į nacionalinių fondų paskirstimą esmė. Dar noriu pasakyti, sutinku, kad Europos komisija pateikė gerų pasiūlymų dėl administravimo supaprastinimo, biurokratijos mažinimo. Iš dalies mūsų darbas darbo grupėje dėl to uh, atnešė rezultatų. Kovo mėnesį mes pasiūlėme supaprastinti administravimą, o paskui Europos komisija priėmė sprendimą, uh, kuris šiek tiek pasitarnavo mums, bet to nepakanka. Uh, Mūsų bendroje nuomonė yra labai daug konkrečių pasiūlymų, kuriuos pateikė praktikai, e, vietoje veikiantys žmonės, o ne politikai. Jie paaiškino, kaip administraciją būtų galima, administravimą būtų galima pagreitinti ir mm, biurokratiją sumažinti. Bet e, aš girdėjau, kad per pirmąjį dėrybų raundą įvykusi e, valstybės narės išdėstė visą eilę detalių reglamentų pasiūlymų, E, kad viskas būtų surašyta į vieną dokumentą. Kitaip tariant, Europos komisija mažina administravimo tempus, o darybininkai atkuria juos, dar daugiau reglamentavimo kuria, priešinga kryptimi veikia. Būtent e, čiagi mes sakome, kad biurokratija turi būti sumažinta. Tai bus rimta, rimtas pavojus, kad darybose e, mūsų pastangos bus užlugdytos. Ir kai kalbame apie kitą e, programavimo laikotarpį, supraskime, kad investicijų klausimo nepradėsime konstruktyviai svarstyti, nes e, nebeturėsime laiko. E, tai yra pagrindiniai aspektai, dėl kurių turime kovoti. Ir būtent čia mes turime bandyti susisiekti su Europos parlamento nariais iš mūsų valstybių, su valstybėmis narėmis. Tik tada galėsime geriau dislokuoti struktūrinius fondus per kitą programinį laikotarpį. Jeigu DPF nebus patvirtinta laiku ir struktūrinių fondų reglamentas nebus patvirtintas laiku, tada su, iškils nemažai sunkumų. Todėl stenkimės pasinaudoti visais įmanomais kanalais, kad būtų atkreiptas dėmesys į mūsų pasiūlymus. Pripažįstu, kad nesu baisiai optimistiškai nusiteikęs to klausimu. Ačiū, man atrodo, kad mes visi padarėme čia gerą darbą. Ir jeigu mums pavyks laimėti, tai uh, E, jeigu balsavimas bus įtikinantis, tai mes padarysim įspūdį kitoms institucijoms. Ir man atrodo, kad tokia yra nusistovėjusi vietos regiono administracijos pozicija. Ar kas nors dar norėtų dalyvauti bendroje diskusijoje? Žinant, kad bendroji diskusija vyko dalyvaujant komisijos nariai, man atrodo, kad uh, E, čia jau ir galime pereiti prie pakeitimų. Yra trys pakeitimai. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pakeitimas e, atmestas. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš kas prieš susilaikė atmesta. Taigi, dabar periname prie galutinio balsavimo, kas už visą nuomonę, kas prieš, kas susilaiko. Nuomonė patvirtinta vienbalsiai. Sveikinu nuomonės referentą. Ir e, linkiu jam sėkmės artėjančiame kitose e, darbo etapuose. Dabar šeštas mūsų darbo atvarkės punktas - pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos socialinio fondo plus. Dabar aš norėčiau paprašyti žodžio Suzana, atsiprašau, Andželų iš Sansos Munsorg, pasisakyti, jis pakeičia pranešėją Suzana e, Dijas Pačeko. E, ateikite čia į tribūną ir pristatykite nuomonę. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Žodis pranešėjai. Buenas tardes a todos y a todas. E, sveiki visi. Kaip jau buvo pasakyta, aš atstovauju Suzanai Dės, ji negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Mums teko garbė e, parengti šią nuomonę, dirbome bendradarbiaudami su kitais kolegomis komitete, frakcijomis ir taip pat suinteresuotais e, e, subjektais. Europos socialinis fondas plus, aišku, mums yra labai svarbus aspektas vietos valdžiaus atstovams, nes e, socialinis fondas buvo ir tebėra viena iš pagrindų ES priemonių, kuri leidžia investuoti į žmonės jau projektas Koter spalį buvo pateiktas e, svarstyti ir didžioji dauguma Koter narių pritarė pasiūlymui. Mes šiandieną e, pateikėme 46 e, rekomendacijas, pakeitimus komisijos reglamentui ir 32 pasiūlymus, kurie yra labiau politinio pobūdžio. Norėčiau uh, E, trumpai dar e, pasakyti kai ką apie šį projektą. Mums atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad visi mums pažįstami tradiciniai socialinio fondo tikslai susijęs su darbo rinka, švietimu, profesiniu mokymu e, taip pat įtrauktų naujus tikslus susijusius su migrantų integracija, kova su skurtu, sveikatos apsauga ir taip pat e, kitais elementais. Reikia e, e, vengti, kad būtų sumažintas finansavimas, nes dabar matome, kad yra daugiau tikslų, bet mažiau lėšų numatyta. Socialinės įtraukties klausimai, dėmesys nepasiturinčiai gyvenantiems gyventojams, priemonės turėtų būti lankstesnės ir atvir atviresnės ir pridentos prie vietos regionų situacijos. Mes taip pat siekėme, kad pasiūlymas reglamento būtų tampriau susijęs su ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslais. Tokiu būdu fondas neturėtų tapti Europos e, sektorinės politikos priemonė. Šis fondas turėtų būti esminis komponentas sanglaudos politikoje. E, turėtų sudaryti dalį tos politikos ir reikėtų e, tokiu būdu skirti mažiau išsivyščiusiems e, ir labiau nutolusiems regionams, regionams, regionams pagal sutarties 174 straipsnį, kalnuotėms regionams, saloms, pasienio regionams ir panašiai. Mes savo nuomonėje kalbame taip pat apie tai, kad labai dažnai yra nematomos vietos valdžios institucijos. Reikia akcentuoti jų svarbą ir priskirti daugiau funkcijų valdant šio fondo lėšas. Ir taip pat reikėtų e, akcentuoti, kad valdant fondo lėšas E, skiriant e, lėšas ir numatant valdymą, reikia atsižvelgti į šalies sandarą, ar tai yra labiau centralizuota ar decentralizuota šalis. Ir mes taip pat tikimės, kad šis e, pasiūlymas leis sukurti visuomenę, kur būtų mažiau neligybės, kuri būtų vientisesnė, kad ypač dėmesys bus skiriamas didelis tiems, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Taip pat e, tokiu būdu Europos piliečiai galėtų priartėti ar žinoti daugiau apie Europos projektą. Reikia pirmiausia galvoti apie tokias grupės kaip vaikai, e, žmonės su negale, jaunimo nedarbo problemos sprendimus. Reikia pakankamai finansų skirti jaunimo užimtumo iniciatyvams. Reikia užtikrinti, kad fondas e, skirtų lėšas tam. Ir matome, kad regioniniai vietos statistiniai duomenys yra labai svarbus, jie galėtų būti panaudoti geriau ir tokiu būdu prisidėtų prie skirtumų mažnymo net ir toje pačioje šalyje. Taip pat reikia užtikrinti socialinių inovacijų galimybės. Mes matome, kad tai yra daug žanis dalykas socialinės politikos srityje. Ir nuomonės projekte taip pat e, išreiškiamas pritarimas pasiūlymams tam, kad Europos socialinis fondas plus leistų geriau gyvendinti darnaus vystimosi tikslus. Kitaip tariant, tiesioginį poveikį šis fondas turėtų turėti e, siekiant tų tikslų vietos, regionų, nacionalinių ir Europos lygmenių. Kaip jums sakiau, dar noriu pakartoti, kad nuo pat e, darbų pradžios rengiant šią nuomonę e, mes visuomet galvom apie tai, kad rezultatas būtų žmonės, akcentas žmonės, jaunimas, vaikai, sveikatos apsauga, žmonės gyvenantis nepalankiomis sąlygomis, migrantai taip pat, kad būtų numatyta regionės vietos valdžios institucijų interesai, nes mes vaidiname esminį vaidmenį gyvendant šį fondą mūsų regionuose ir miestuose. Dirbome, kaip jums sakiau, uh, atsižvelgdami į frakcijų visų nuomonės. Taip pat bandėme žiūrėti iš skirtingų perspektyvų. Atsižvelgti taip pat mes norime, kad ši nuomonė būtų tikrai aktuali regionams, vietos valdžios institucijoms. Ir siek, norime, kad kaip galima didesnio pritarimo balsuojant sulauktų ši nuomonė. Ačiū. Dėkoju, kas norėtų įsitraukti į diskusijas. Nematau norinčių. Noriu priminti, kad apie tai jau ką tik diskutavome, taigi galima pereiti prie pakeitimų ir jų balsavimo, ir jų čia šiek tiek daugiau nei ankstesniai nuomoniai. Pirmiausia, pirmas ir antras pakeitimai. Kas už? Prieš? Primta? Trečiasis pakeitimas. Tai yra kas už? Prieš? Priimta. Ketvirtasis. Už. Prieš. Priimta. Toliau siūlau balsuoti kartu dėl penkto ir trisdešimto pakeitimų. Neprieštaraujat. Gerai, kas už? Prieš. Atmesta. Toliau Šeštasis pakeitimas. Už. Penkto nepriėmėme, atmetėme. Gerai, šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Septintasis. Už. Prieš. Atmesta. Aštuntasis už prieš, priimta. Balsuosime kartu dėl 9 pranešėjo pakeitimo ir 31 pranešėjo pakeitimo. Neprieštaraujat, gerai balsuojam. Kas už? Prieš? Priimta. 9, 31, 32, 33 ir 334 toliau atkrenta. Periname prie 10. Atkrenta 15. Kas už? Kas prieš? Priimta. 11. Atkrenta 12. Kas už? Prieš? Atmesta. Balsuojame dėl 12, kas už. Prieš. Priimta. Dabar balsuosime kartu dėl 13 ir 14, kas už. Prieš. Priimta. Dėl 15 nereikia balsuoti. Kas už 16? Kas už? Prieš. Atmesta. 17. Kas už? Prieš. Priimta. 19. Kas už? Prieš. Priimta. 19. Kas už? Prieš. Atmesta. Ne, nesate tikri. Gerai, balsuosime elektroniniu būdu. 19. Nu, musieli. Le vote est clos et Baigiame balsuoti. Bals... E, pakeitimas atmestas. Dvidešimtasis. Kas už? Prieš? Priimta. Dvidešimt pirmasis. Kas už? Prieš? Balsuosime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. Balsuosime kartu dėl 22 ir 23. Kas už? Prieš. Priimta. 24 pranešėjo pakeitimas. O tai reiškia 25, 26, 27, 28 atkristų. Kas už? Prieš? Priimta. Balsuosime kartu dėl 28 ir 29. Kas už? Prieš. Priimta. Toliau peršokame prie 35 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 36. Kas už? Prieš? Balsuosime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. 37 pakeitimas kas už. Prieš. Atmesta. 38 kas už. Prieš. Atmesta. 39 nereikia balsuoti. 40 kas už. Prieš. Atmesta. 40. Kas už? Prieš. Atmesta. 41. Kas už? Prieš. Atmesta. 42. Už. Prieš. Atmesta. 43. pranešėjas paprašė žodžio. Senelar. Tik norėjau pasakyti, kad e, profsąjungos socialinės, į kurias reikia, atsiprašau, rodikliai e, socialiniai yra labai svarbus ir vieną reikėtų gal patikslinti. E, pirmiausia, migrantų integracija nereikėtų žiūrėti tik tai į uh, e, santyki grinai imigrantų, vertinti tai, kas e, atvyksta ir išvyksta ir kiek lieka, bet reikia vertinti sveikatos apsaugą, švietimą, būsto suteikimą ir panašiai. Ir reikia užtikrinti, kad tam tikri regionai, ypač pasienio, gautų daugiau finansavimo, atsižvelgiant į tuos rodiklius. Ačiū, daugiau nieko žodžio neprašo, perinu prie balsuoti. Kas už 43? kas prieš. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimą baigiame. Pakeitimą primame. 44. Kas už? prieš primta. 45 pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš primta. 47 kas už, prieš primta. 48 už, prieš atmesta. 49 už, prieš, priimta. 50 pranešėjo pranešimas, atkrenta pradinis 50, kas už, kas prieš, priimta. 51, atkrenta 52, kas už, prieš, atmesta. 52, kas už, prieš, priimta. Ir paskutinis 54, kas už, prieš, priimta. Dabar balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, nuomonė priimta vienbalsiai. Sveikinimai visiems, kurie ją rengė. L'ordre du jour appelle maintenant. Toliau kita nuomonė - pasiūlymas dėl Europos regionės plėtros fondo ir sanglaudos fondo reglamento. Kviečiu pranešėją Michel Reisberman, kuris pristatys nuomonę. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Žodį sudėkime pranešėjui. Dank u wel, voorzitter. Dėkuoju pirmininkė. Leiskit, e, pirmininkė, man pradėti nuo padėkos, kurią skaičiu visiems, kurie prisidėjo rengiant šią nuomonę. Labai prie jos prisidėjo ponė Lopes, jai ypatingas padėko žodis. Dėkoju Aldei, frakcijai, ekspertams, mes dirbome iš vien ir pavyko įtraukti daug nuomonių. Mes bendradarbiavome taip pat ir su suinteresuotais subjektais, privačiais subjektais, parlamento nariais. Taip pat bendradarbiavome su įvairių komitetų Europos parlamente nariais, nes diskusijos parlamente jau kurį kur laiką vyksta šiais klausimais, tai nenorėjome atsilikti. Išvelgėme vieningą nuomonę ir regionų komitetas eina tą pačią kryptimį kaip ir Europos parlamentas, atsižvelgime ir socialinių partnerių poziciją, galima sakyti, laikomės tų pačių vertybių. Tai pažangus dalykas. Labai norėjau Europos komisijos narės dėmesį atkreipti į kai kurios dalykus, bet jos jau nebėra. Nes tikimės, kad komisija tikrai žengs žingsnius į priekį, modernizuodama sanglaudos politiką, nes pastaroji labai svarbi paprastų piliečių gyvenimai. Jis turi ir daro poveikį, galima sakyti, jinai apčiuopiama tiesiogiai. Ir suinteresuoti subjektai turėtų sugebėti įtraukti piliečius į įvairias programas, Horizontas 2020 ar kitas Todėl labai svarbu, kad MVI įsijungtų į tas politikos priemonės, dėl kurių mes diskutuojame šiandieną. Iš komisijos, o taip pat ir iš regionų komiteto narių gauti pakeitimai nebuvo vienodi, bet mums pavyko rasti bendrą poziciją. Mes ieškojame bendro sutarimo, manau, jį mums pavyko pasiekti. Tie pakeitimai, kurie buvo pateikti, buvom šiek tiek e, sugrupuoti pagal temas ir dėl to nuomonėje pasiūliau e, tas e, tematinės grupės išryškinti. Dėl šių temų mes diskutavome atskirai. Jeigu, pavyzdžiui, mes regionuose neprisimsime atsakomybės, tai tikrai kasgi tai padarys už mus. Mes taip pat e, svarstėme ir procentų, finansavimo procentų e, klausimą. Ieškojome kompromiso tarp įvairių pasiūlymų, tarp komisijos siūlymo ir mūsų pozicijų. Yra kita pakeitimų grupė skirta atokiems regionams ir pažeidžiamiems regionams mūsų kontinente. Tai yra visa eilė išimčių, kurios turėtų būti taikomos šiems e, pažeidžiamiems regionams. Europos komisija pateikė pasiūlymą su konkrečiais e, nustatytais tikslais. Bet reikia pastebėti, kad e, įgyvendinant tą politiką yra nemažai lankstumo. Tai yra pozityvu. Nes priešingų atvejų būtų labai sudėtinga tą politiką įgyvendinti, jeigu prie to lankstumo dar prisidėtų labai daug išimčių. Dėl to, dėl to sudėtingumo kvieščiau to teksto nedaryti dar sudėtingesnio, nes priešingų atveju bus labai sudėtinga nuomonę patvirtinti ir tiesiog jinai neteks savo jėgos. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ačiū už e, šį e, praneš, šią nuomonę, šį pranešimą pranešėjai. E, finansavimas yra svarbus ne tik regionams, mes kaip, kaip kaip finansavimas. Mes turim suprasti, kad visos ES piliečiams reikia, kad būtų darbo vietų, galimybių dirbti. E, jau yra daug pavyzdžių rodančių, kaip ES padėjo miestams ir regionams paskelbti tuos pavyzdžius ir e, didinti žmonių informatumą apie tai. Struktūriniai fondai ir toliau turėtų būti teikiami regionams ir mes turime duoti labai aišku signalą Europos institucijoms ir valstybėms narėms. su e, Sanglaudos alijansu regionų komitetas parodė, kaip reikia elgti su struktūriniais fondais ir tas turėtų būti daroma dažniau. Ačiū. Daugiau nematau norinčių pasisakyti, todėl siūlau pereiti prie balsavimo dėl pakeitimų. Kas už pirmą pakeitimą? Kas prieš? Priimta. Antras pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta, ketvirtas pranešėjo pakeitimas, e, kas už, kas prieš, priimta. Šeštas pakeitimas, pranešėjo, atmesta jeigu jis bus priimtas nuo 6 iki 8 atkris. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintas pranešėjo pakeitimas. Jeigu jis būtų priimtas devintas dvilktas atskristų, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas pranešėjo pakeitimas. 14, 15, 13, 14 skristų, kas už, kas prieš, susilaikė, Priimta. 15 pranešėjo pakeitimas. 15.18 atkristų, kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 18. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 19. Kas už. Pranešėjo pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 20. Kas už, kas prieš, atmesta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 23. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24. Kas už, kas prieš, atmesta. Periname prie galutinio balsavimo, kas už visą nuomonę, kas prieš, susilaikė, nuomonė patvirtinta, vienbalsiai sveikinu autorių. Toliau. Pasiūlymas dėl reglamento, dėl konkrečių Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo nuostatų. Geriau jis yra žinomas Interreg pavadinimu. Čia aš norėčiau pakviesti tribūną pranešėja Marija Antoinette Mopertui ir e, suteiksiu jai žodį, kai tik ji galės. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos teritorinis bendradarbiavimas, labiau žinomas Interreg pavadinimu, yra viena iš labiausiai matomų politikos sričių piliečiams. Joje yra numatyti e, veiksmai ir keitimasis patirtimi bendradarbiaujant vietos ir e, savivaldybių e, subjektams. Ir kaip pirmininkas priminė, mes turime neapsiriboti tik tai vidaus sienomis. Pagrindinis tikslas - skatinti socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą tarp regionų. Taip pat turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kuris ribojasi su ES išorinė siena. Europiečiai, kaip aš e, pastebėjau, Per pastaruosius tris mėnesius keliaudama po ES ir susitikdama su vietos žmonėmis, e, tą politiką labai vertina. Čia kalbame ne tik apie reglamentavimo politiką, kalbame apie ekonominę, socialinę, kultūrinę plėtrą, apie bendros vieningos Europos viziją. E, ir tai yra kuriama bendradarbiavimo projektų, projektais Tokiu būdu galėsime užtikrinti ir bendradarbiavimą su kaiminiais regionais. Mes labai džiaugiamės, kad Europos komisijos pasiūlymai e, yra orientuoti į supaprastinimo ir sinergijos siekį, ypač galvojant apie santykius su trečiosiomis šalimis. Kokiu yra konkrečių straipsnių mažiems projektams, kuriuos siūlė jūsų pačių komitetas? Kalbu apie nedidelius projektus, kurie iš esmės yra uh, o e, skirti tam, kad bendradarbiavimą galėtų dalyvauti kuo daugiau europiečių. Mes džiaugiamės, kad yra pripažįstami ultraperiferinių regionų specifiniai poreikiai. E, iš naujo jie yra įvertinti trečiajame, trečiojo dalyje ir tai yra istorinės reikšmės sprendimas. Mes turime kalbėti apie tarpregioninį bendradarbiavimą ir mokslinių tyrimų srityje. Taip galėsime supaprastinti regionų uh, mokslininkų, išmanų į bendradarbiavimą, apie kurį ką tik kalbėjo Marku Markulė. Vis tik mes pastebėjome, kad kai kurios teksto dalys turi būti patobulintos, jeigu norime, kad iš tiesų šis bendradarbiavimas būtų naudingas visiems regionams, kad būtų lengva e, jį vykdyti ir e, kad daugeliu lygmenų, nepažeidžiant subsidiarumo principo, jis galėtų vykti. Uh, E, tau galima pasiekti, kaip sakė komisijos narė Kretų, e, kad Europa priartėtų prie piliečių. Turime labai aiškius pagrindinius projektus, pagrindinius pasiūlymus, apie kuriuos šiandien jau kalbėjome. Kalbėjome apie e, bendradarbiavimą su Europos parlamento nariais. Europos parlamento regi komitetas praėjusį pirmadienį priėmė šį sprendimą. Taip pat Marin Schneider pranešimas, ką tik buvo patvirtintas. Taigi visi tie pasiūlymai e, siekia, kad Europos regionų finansavimas siektų ne 2,5, o 3 procentus bendrojo e, sanglūdo politikos biudžeto ir tai leistų toliau tęsti tradicinės bendradarbiavimo politikos finansavimą, įskaitant Interreg Europe kuri te sudaro 0,1 procentą tik tai sanglaudos politikos. Taip pat aš noriu pasakyti, kad turime kalbėti apie e, finansavimo projekto padidinimą nuo 70 iki 85 procentų ir daugelis dalyvavusių apie tai kalbėjo. Kalbame apie papildomą procesą 0,3 procentai bendros anglodo politikos finansavimo turėtų būti skirta uh, bendraujant su e, Europos parlamento nariais ir su pranešėjais Marinė ir Schneider buvo nuspręsta, kad būtų rasta naujų priemonių inovacijų finansavimui. Tai naujai priemoniai turėtų būti skiriamas milijardas eurų. Tai turi būti inovacijos, kurios turi fundamentalios reikšmės. Be to atskira kategorija e, biudžete turėtų būti skirta galvojant apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, nes ji atneša didelės strateginės verkšmės, be to tai gali pakeisti tradicinį regionų bendradarbiavimą Europoje. Taigi mes siūlysime kompromisinį pakeitimą, dėl kurio tarsimės su visomis politinėmis frakcijomis, visos frakcijos tam pritars ir netrukus aš jums pristatysiu tą dokumentą. Ten yra e, pasakyta, kad tos naujos nuostatos turi būti prieinamos visiems Europos regionams, įskaitant ir mažiau išsivyščiusius regionus ar regionus, kurie susiduria su itin dideliais geografiniais ar struktūriniais sunkumais. Dėl jūrų bendradarbiavimo mes manome, kad šis klausimas turėtų išlikti bendradarbiavimo per sienas dosie. Aš noriu pasakyti, kad nepriklauso nuo to, ar siena yra sausumos ar jūros ar ji e, eina per sienas, per, per tiltus, ar per miškus, ar per jūras, išlieka siena. Todėl mes negalime išskirti jūrų bendradarbiavimo iš bendro bendradarbiavimo e, plano. Galvojant apie Brexit, mes klausėme, ar daugias luoksnis bendradarbiavimas su Didžiaja Britanija negalėtų būti išlaikytas, kalbant apie tam tikrų asociacijų, pavyzdžiui, susiekimą. Galėtų, galėtume sukurti panašius ryšius kaip su Norvegija. E, aš manau, kad tai atitinka atitiktų mūsų draugų Britanijoje poreikius. Taigi mes sutiksime su visais pakeitimais, kurie yra pateikti šiam pasiūlymui. Mes e, kalbame apie balsavimą e, ir koter. Ir po to mes e, galėsime išreikšti atskirą nuomonę dėl kai kurių mano įvardintų problemų. Aš noriu širdies padėkoti visoms frakcijoms, kurios praturtino šį pasiūlymą. Koter tarnyboms už itin vertingą pagalbą padedu, Tai padėkosiu e, savo pačios ekspertams ir dabar, žinant, kaip išplitęs euroskepticizmas, manau, kad turime padėkoti visiems vietos ir savivaldybių veikėjams visose kitose ES kampuose, kurie prisideda prie tvarios ateities, e, bendros ateities kūrimo ir kurie palengvina bendradarbiavimą. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Makarti. Ačiū, ponė pirmininkė, aš noriu padėkoti pranešėjai už darbą rengiant šią nuomonę, aš jos e, atsidavimą. Interreg yra labai svarbus projektas, kuris leidžia miestams ir regionams aktyviau dalyvauti. Mano paties miestas per vasarosius dviejus metus pasiekė gerų rezultatų ir bendradarbiaudami su kitais miestais ir regionais toliau pasiekėme e, daug naudos interreg.eu interneto svetainė yra puikiai priemonė. Bet kuris meras, valdybės narys, parlamentaras ar paprastas pilietis gali tą svetainę naudotis. Be to yra e, pateikiami sprendimai pačioms sudėtingiausioms miestų regionų problemams. Interreg yra ateities viltis miestams ir regionams. Ačiū pranešėjai už tokį puikų dokumentą. Maintenant, uh, Michael Jurio euh, Amezaga. Michael Jurijo Mezaga. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui. 95 procentai teksto mums tinka, bet e, dėl konkretaus vieno dalyko, tai yra penktasis komponentas, dėl jo mūsų nuomonės išsiskyrė. Mums atrodo, kad tai yra esminis dalykas tarp regioniam bendradarbiavimui. Mes jau dirbame seniai pagal teminės platformas šioje srityje. Taip pat norėjau pasakyti dar kai ką. Jūs e, turbūt e, įtraukite kai kurios kompromisus paskutinę minutę. 10 e, ir 18 R, jeigu balsuosime dėl tų kompromisų, tai turime prisiminti, kad prieš dvi dienas Europos parlamentas komitete patvirtino kompromisą dėl uh, teritorinio bendradarbiavimo pasiūlymo ir tame parlamento kompromise e, siūloma padidinti biudžetą skirtą e, Interreg 10 e, procentų padidinti finansavimą, neu kad dabar prašoma mūsų uh, pasiūlyme. Taigi susidarys paradoksas, nes e, mes, regionų komitetas, tokiai svarbiai programai Interreg prašome skirti mažiau lėšų. Ir Taigi 10 ir 18R. Nepritariu tiems e, pakeitimams ir tikiuosi, kad paskutiniai kompromisai, kuriuos minėjo pranešė, galbūt bus patvirtinti, gal ne, bet turime e, atsižvelgti tai, ką prieėmė Europos parlamentas prieš porą dienų ir e, balsuosiu prieš 10 ir 18 R pakeitimus, kuriems nepritariu. Toliau Žanet Balių. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Tai labai svarbus klausimas ir nuomonė labai svarbi. Daug diskusijų buvo apie penktą komponentą tarp regioniai inovacijų e, regioninės inovacijų investicijos 18R būtų apmaudu, jeigu būtų balsuojama prieš šį pasiūlymą, nes mes užkirstume kelią tarp regioninė vertės grandiniai visiems regionams bendarbiaujant. Mes prarasime priemonę, kuri remia pramonės modernizavimą. Būtent to mums reikia Europoje. Kai buvo anksčiau pasakyta, gruodžio trečią dieną Europos parlamento e, komitetas Egnis Petros balsavo už pasiūlymą. Balsuokite e, prieš 10R, 8R, bet už 18. Turime atsižvelgti parlamento sprendimus. Liuk Vandenbrandė. Dabar. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pritarti e, abiems kolegoms, e, pritariu jų argumentams. Bet taip pat noriu paminėti vieną iniciatyvą. 34 regionai dirba kartu ir tai yra pagrindas e, nova, novatoriškam regionų bendarbiavimui. Mes turime galvoti ne tik apie administracinės regionų ribas, bet apie tam tikrus funkcinius regionus ir apie darbo rezultatus. Turime tikrai neblogų rezultatų. Pažiūrėkime į Lioveną, Eindhoveną ir Acheną. Uh, E, matome inovacijų trikampį. Būtų baisi klaida e, atsisakyti penktojo komponentų mūsų nuomonėje. Yra labai gera nuomonė parengta, aš pritariu jai ir manau, kad yra svarbu atnaujinti tą penktąjį komponentą nes kitaip mes patys savo susikursime problemų. Tikiuosi, kad e, bus į tai atsižvelgta ir kad tai būtų įrašytai nuomonė, dabar nuomonė pranešėjai. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad teritorinis bendarbiavimas Europos gali susidurti su labai rimtais iššūkiais, e, bendraujant jūrų regionams, taip pat e, trečiasis skyrius. E, Jį patenka labai daug regionų. Didžioji dauguma taip pat penktasis skyrius, penktoji grupė, kuri taip pat svarbi. Ir Koter vyko labai rimtos diskusijos apie tai ir po Koter posėdžio uh, mes nutarėme, kad e, reikia kreiptis į regionų atstovus ir parengti kompromisą. Ir tas kompromisas atsis yra parengtas tokiu pagrindu. E, specialus skyrius iniciatyvai inovacijos tarp regionės. Mes pritarėme penktam skyriui Ir taip pat turime prisiminti, kad bendrai teritorinio bendradarbiavimo Europos kontekste e, kompromisu reikalaujame specialaus skyriaus labai tiksliai suformuoluoto, kuris apimtų ne tradicinį bendradarbiavimą, bet kaip jūs sakėte, kuris būtų skirtas iniciatyvai inovacijoms paremti. Reikia kito mechanizmo, tai nėra Interreg Europe arba tarp pasienio regionų bendradarbiavimas. Tai būtų atskira iniciatyva. Taip pat reikėtų apsaugoti, kaip kad parlamentas, kad padarė ir kaip Schneider Maritimo nuomonėje, atsiprašau, sako pranešėja Schneider Marinė nuomonėje, mes turėtume apsaugoti, užtikrinti milijardą 900 170 e, milijonų eurų šiai iniciatyvai, nes ji yra labai svarbu. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad ta penkta sekcija, penkta grupė neatsiduria pavojoje, bet kad reikia specialaus skyriaus su specialiu finansavimu. Ir penktadienį po pietų uh, E, taryba nusprendė, kad ta iniciatyva turi gauti finansavimą iš regionės plėtros fondo pagrindinės finansavimo dalies. Ir dėl pirmojo pastebėjimo, kurį išsakė Mikelis, mes priklausome taip pačiai frakcijai. E, suma galiausiai yra be beveik ta pati. Mes nesiskiria, mūsų pasiūlymas nesiskiria apie nelik daug nuo parlamento pasiūlymo. Mes su uh, parlamento nariu Arimung daug dirbome ir e, yra kai kurie pasiūlymai įrašyti ir iš viso mes siūlome 10 milijardų tradiciniam bendradarbiavimui. E, ir taip pat 970 milijonų eurų tik šiam specialiam skyriui ir penktai kategorijai. Paskutinis pastebėjimas. Europos parlamentas e, palaiko mūsų mintinės pirmadienį po pietų regionų plėtros komitetas e, nusprendė, kad reikia galvoti apie visus regionus ir e, išreiškė nuomonę, kad inovacija ne keliems regionams turi būti skirta, o visiems regionams. Visi regionai turėtų turėti galimybę e, siekti pažangos. Ta norėjau pasakyti gindama 25 pakeitimą 10R er, 18R. Er. Tai yra pakeitimai susiję su pakeitimais, kuriuos pateikė Mikelis. Gerai, ačiū dabar pakeitimai. Norėčiau pasiūlyti balsuoti už pakeitimus vieną ketvirtą bloką. Kas už prieš patvirtinta. 5R. Er. E, dabar penktas pradinis kas už prieš priimta. Šeštas R. Er. E, atkrenta šeštas ir septintas kas už prieš priimta blokas 8-9 pakeitimai, kas už juos prieš patvirtinta. Siūlo bendruoti dėl 10R ir 18R kartu. Tokiu būdu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 46, 45, 1890 atkristų. Kas už prieš patvirtinta. Penkioliktas R. Kas už prieš patvirtinta. Toliau. 21. Kas už? Prieš. Atmesta 22. Atkrita 23. Kas už? Prieš. Atmesta 23. Kas už? Prieš. Atmesta. 25. kompromis pakeitimas žodžiu pateiktas, jeigu jis bus patvirtintas, tai 25-26-27-28 atkris. Prašau, kad pranešėja pristatytų šį pakeitimą žodžiu. E, e, kai buvo pateikti paskutiniai pakeitimai, e, nutolusių regionų atstovų, kurie negalėjo koter darbe dalyvauti, mane kreipėsi ir prašė įtraukti tam tikras nuostabas. E, e, kad prašoma buvo, kad įtrauktas būtų šis terminas e, atokiausi regionai. Mes visos frakcijos pasikonsultavome ir manau, kad tai paprasčiausias yra semantinis lingvistinis pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Įskaitant kompromisą, kas prieš, priimta. Dabar 29-asis, 30 ir 31 atkris po jo, kas už 29 prieš atmestą. 30-asis vis tik taip, kas už prieš elektroninis balsavimas. Le vote est clos et l'amendement. Balsavimas baigtas patvirtinta. Trisdešimt antrasis, kadangi trisdešimt pirmas atkrito, trisdešimt antrasis kas už prieš priimtas. Trisdešimt trečiasis, atkrenta trisdešimt ketvirtasis, kas už trisdešimt trečią prieš priimtas. Atmesta. 34. Už. Prieš. Atmesta. 35. Atkrenta 36, 37 ir 51. Kas už? Prieš. Atmesta. 36. Už. Prieš. Priimta. 37. Už prieš primta. 38 už prieš primta. 39 atkrenta 40 kas už prieš primta. 41 už prieš atmesta. 42 už prieš atmesta. 43 už, prieš, priimta. 44 už, prieš, atmesta. Toliau. 47 už, prieš, atmesta. 48 ir 9 kartu už prieš priimta. 50 už prieš priimta. 51 už prieš priimta. 52 už prieš balsuosime elektroniniu būdu. Baigime balsavimą. Pakeitimas atmestas. Kartu dėl 53 ir 54. Kas už? Prieš? Primta. Dabar balsuojame dėl nuomonės su pakeitimais. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Nuomonė primta didelę daugumą. Sveikinimai. Nous en venons maintenant Tai dabar devintasis darbo tvarkės punktas, tai yra, sakykime, mažasis aštuntojo punkto brolis. Tai reglamentas dėl tarpvalstybinio mechanizmo sukūrimo. Pranešėjas Būkė Arens. Kviečiu į tribūną. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Gerbiamas pranešėjau, jums teikiamas žodis. Meneer de voorzitter, beste collega's, allereerst wil ik mijn. Gerbiamas pirmininkė, kolegos. Pradžioje noriu padėkoti sekretoriatui, ekspertams, ter komitetui ir pačiai frakcijai už paramą, darbą. Tikrai buvo konstruktyvus darbas. Taip pat tarėmės ir su Europos parlamento pranešėju šiai temai. Regionų administrat, kaip regionų administratorius, galiu pasakyti, kad tikrai yra visuomet atsirandančių sinergijų su tarpvalstybiniais kitais regionais. Ir Interreg rėmose jau buvo įvairiausių iniciatyvų, kurios pasiteisino. Tam, tam tikrais atvejais tarpvalstybinė siena projektams realizuoti tampa kliūtimi tiek administracinė, tiek realia prasme. Ir reikia ieškoti mūsų regionams apčiuopiamų sprendimų, nes 35 procentai es piliečių gyvena pasienyje. Tiek mokinasi, tiek dirba, tiek e, studijuoja, galbūt kaiminėse šalise. Ir dėl to atsiranda įvairių dubliuojamų procedūrų kertant sieną. Tai dabar mums reikėtų tas kliūtis pašalinti ar jos būtų administracinės ar teisinės kliūtis. Taigi šis mechanizmas kol kas yra savanoriškas. Regionai gali patys įgyvendinti bendradarbiavimo mechanizmus ir taip pat pradėti įgyvendinti kai kurios specifinius projektus. Mes žinoma labai vertiname komisijos darbą ir ypač dėkojame Luksemburgui, kuris 15 metais pradėjo šią iniciatyvą. Procedūra dabar bus gerokai aiškesnė visiems regionams ir bus lengviau rasti tarp valstybinių instrumentų. Taigi tie šalių mechanizmai dabar galės egzistuoti paraleliai ir ieškant tam tikrų sinergijų. Koter komisija kartu su įvairiais suinteresuotais subjektais, su parlamentu, su komisija tikrai pasistengė ir mes taip pat e, prisidėjome prie tų da, darbų ir parengėme pakankamai subalansuotą nuomonę. Dabar jau pozicijos yra aiškios ir dabar galime perėti prie kito jau įgyvendinimo proceso reikės dar įvertinti šį mechanizmą, ar jisai praktikoje veikia ir pasiteisina. Tai mes galėsime dirbti ir toliau, stebėti situaciją, nes šios nuomonės projektus siunčiame labai aišku signalą vadovų tarybai, ministrams, nes kol kas dėl komisijos pasiūlymo daug kas abejoja. Regionų komitetas Komisijos iniciatyvą norėtų paremti, palaikyti, nes siekiame padėti regionams. Suprantame, kaip reikalingas šitas mechanizmas. Dėl to tas, ta iniciatyva mums yra primtina. Taigi, gerbiamas pirmininkė, kolegos, dar kartą noriu padėkoti visų frakcijų kolegoms iš regionų komiteto, kad diskusijos vyko sklandžiai. Ačiū už pateiktus pakeitimus. Tai tikrai prisidės prie mūsų komitete siekiamos platesnės daugumos. Dėl šios nuomonės dėkoju. Ačiū, kas norėtų įsijungti į mūsų bendrasias diskusijas. Atrodo, kad norinčių nėra. Tai tada balsuosime iš karto dėl pakeitimų. Pirmasis pakeitimas. Balsuosime kartu su trečiu, devintu ir dešimtu pakeitimus tuomet atkris antrasis ir tryliktas pakeitimai, jeigu dėl jo nubalsuosime. Taigi, kas už pirmąjį? Prieš? Primta. Ketvirtasis. Balsuojame kartu su šeštuoju ir dvyliktu pakeitimu. Kas už? Prieš? Primta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Septintasis, kas už, kas prieš, priimta. Aštuntasis, už, prieš, atmesta. Vienuoliktasis, už, prieš, priimta. 14 už, prieš, priimta. 15 už, prieš, priimta. Balsuojame dėl nuomonės su pakeitimais. Kas už, prieš, susilaikė, nuomonė priimta vienbalsiai. Sveikiname pranešėją ir tikimės, kad vyriausybės išgirs nuomonės žinę. Aš puikiai žinau, kokiamis aplinkybėmis buvo priimta nuomonė ir prie jos dirbama, dėl to linkiu kuo didesnės sėkmės. Penama prie dešimto mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra bendra žemės ūkio politika ir jos reforma. Nemanau, kad mes čia greitai nagrinėsime šį klausimą. Ir dabar kviečiu pranešėją Gijom Kros. Bella domanda, sai che non lo so. Ce serait très bien si le rapporteur nous rejoignait. Kaip būtų gerai, jeigu į tribūną ateitų pranešėjas, nes deginame taip svarbės minutės. Oui, est-ce que je peux demander au rapporteur de nous rejoindre? Ar pranešėjas pagaliau galėtų ateiti į tribūną, laukti penkias minutės tikrai labai nemalonu iš jo pusės. Allez, on laisse tomber. Oui, merci, euh, monsieur le président. Ačiū pirmininkė, labai labai atsiprašau už pavėlavimą. Mums e, čia nepavyko atitaikyti laiko. Nuoširdžiai dėkoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo nuomonės rengime. Nuomonė tikrai, kaip jūs visi suprantate, yra labai svarbi nes nuomonę apie pačią svarbiausią ES politikos rytį, tai yra žemės ūkį. Be jokios abejonės, gavome labai daug pakeitimų, 63, bet žinote, kad Europos parlamente šiuo klausimu buvo pateikti 7000 pakeitimų. Tai įsivaizduojat, koks skirtumas. Bet mes tikrai suprantame temos svarbą ir bet kokiu atveju tai yra ilgo mūsų komiteto darbo rezultatas ši nuomonė. Mes siekiame pasisakyti už tvarę ir mm, bendromenišką žemės ūkį visose regionuose. Siekiame plėtros visose regionuose ir toks principas yra įtvirtintas Lisabonos sutartyje. Žvelgiant į BŽUP perspektyvą, kurią patvirtume beje pernai, jūs ir regiono komiteto nariai kalbėjote apie tvarę, solidarę ir ilgalaikę perspektyvą ir žemės ūkį. Jums pateikti pakeitimai ir atspindi šį principą ir atspindi komisijos kryptį. Kalbame apie teisingesnę BŽUP, teisingesnį finansavimo paskirstimą. 3 procentai žemės ūkio darbuotojų gauna pusę finansavimo, 25 procentai gauna 20 procentų viso žemės ūkių skiriamo finansavimo. Taigi reikėtų kalbėti apie nuseklumą, finansavimo nuseklumą, apie paskirstomą finansavimą ir už didesnę paramą už pirmosius hektarus, kalbam taip pat apie tam tikrus bonusus valstybėms narėms arba ūkininkams, kalbame apie paramą nedideliems ūkiams ir ta parama turėtų būti privaloma, nes būtent tokie nedideli ūkiai ir sudaro pagrindą darbo vietų kūrimui. Kalbame apie ilgalaikį ir tvarų žemės ūkį, e, jautrų aplinkai. Tuo tikslu tikrai e, yra ir jungtinių tautų e, ataskaita siekianti kaip įmanoma greičiau mažinti CO2 emisijas iš žemės ūkio. Noriu išryškinti sėjomainą ir taip pat e, kitas priemonės, kurios turėtų kompensuoti tam tikrus žemės ūkio nuostolius siekiant e, laikytis aplinkosaugos principų tam tikrų e, zonų išsaugojimą, biovairovės principų laikymasi ir dal kitus dalykus. Mums taip pat reikia ir teisingų kainų žemės ūkija. Kaip ir pernai mes patvirtinome nuomonę šioje srityje, rinkos reglamentas įtvirtina gerokai žemesnės kainas. Dėl to noriu pritarti savanoriškam kainų reglamentavimui krizės metu. Ir tai reikštų gerokai labiau diversifikuotus valdymo modelius. Bendro finansavimo e, lygis neturėtų mažėti, siekiant paremti ūkininkus, e, kurie perina prie tvaraus ūkininkavimo, e, reikia modernizuoti ir investicijas įvairūs žemės ūkio sektoriai, ekologinė gamyba ar tradicinis ūkininkavimas į sieną turėtų būti remiamas, nes mūsų teritorijai yra aiški pridėtinė vertė tiek sveikato sektoriui, tiek užimtumui. Mes matome, kad dabartiniai in finansavimo instrumentai, kai kurie net ir neprisideda prie kaimo plėtros arba žemės ūkio plėtros bendroji žemės ūkio politika turi būti bendroji. Turime atsižvelgti ir aplinkosaugos reikalavimus. Ta prasme, mes prie komisijos um, iniciatyvos pridėjome tam, tam tikrus tikslus, kurie atspindi tuos iššūkius, su kuriais susidurėme. Jeigu tie reikalavimai gal ir labai reiklus, Nepaisant to, manau, kad jie yra neišvengiami, kai kalbame apie BŽUP biudžetą. To mes visi norime ir tai leis laikytis BŽUP prisijimtų reikalavimų. Tai turėtų būti solidari politika ir dėl tos priežasties aš kviečiu palaikyti šios pateiktus pakeitimus. Ačiū, dabar perėmė prie mūsų bendrųjų diskusijų ir žodį suteiksime Vincenzo Bianko. Pirmininkė, aš pats e, dalyvauju jau ne pirmą kadenciją regionų komitete ir suprantu, kad žemės ūkio politika tiek Europos parlamentas ir kitos institucijos mm, turi skirtingas nuomonės ir diskusijos čia yra labai sudėtingos. Galiu pripažinti, kad šios dienos diskusija tikriausiai bus dar aštresnė. Juolab, kad šios nuomonės nepavyko išnagrinėti iš, iki galo. Dėl to būtų labai svarbu, dėl to, kad yra tiek daug pakeitimų, komisijoje viską išnagrinėti iš naujo. Dabar yra lemiamas momentas. Italijos delegacija ir aš pats kalbu mūsų delegacijos vardu, ne tik kaip paprastas narys, socialistų partijos atstovas, nusprendė, kad e, galutinis balsavimas dėl nuomonės e, turėtų, dėl rezoliucijos turėtų priklausyti nuo komiteto nuomonės dėl pateiktų pakeitimų. Ir dėl to pranešėjo nuomonė iš tiesų yra pozityvi, bet kita vertus e, mums kita dalis ir netinka, ypač dėl uh, žemės ūkio perėjimo į kitą naująjį etapą. Taigi norėčiau pakartoti Italijos delegacijos vardu, kad e, kai vyks galutinis balsavimas, viskas priklausys nuo to, kaip balsuosime dėl pakeitimų. Ir siūlau kolegoms labai atidžiai panagrinėti kiekvieną pakeitimą, nes kai kurie pranešėjo pakeitimai E, lik ir krypsta link to, kad nebūtų balsuojama dėl atskirų komiteto narių pateiktų pakeitimų. Taigi noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra labai svarbus balsavimas. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegai Martinės Arigui. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad pakeitimų kiekis atskleidžia e, didelį mūsų dėmesį ir susirūpinimą apžūp reformą. E, Manau, kad reikia, mums reikia apžūp modernesnės politikos, kuri būtų tinkamesnė visiems, kuri užtikrintų e, sektoriaus konkurencingumą, numatytų tinkamas priemonės e, infrastruktūros gerinimui, atsižvelgtų į sklypų, ūkių dydį ir skatintų e, žemės ūkio plėtotę ir kovotų su žmonių bėgimu iš žemės ūkio. Ir e, suprant, manome, kad negali būti apkarpytas finansavimas šiai politikai ir valstybėms narėms sutikiama galimybė koreguoti kai ką finansavimą per strateginius planus ir reikia labai atidžiai stebėti, kaip tai daroma. Taip pat noriu e, išreikšti susirūpinimą dėl jaunimo e, šiame sektoriuje. Jeigu norime, kad e, Europos žemės ūkis atjaunėtų, reikia mechanizmų kurie užtikrintų, kad žmonės e, nebedirbantis ūkė, nebeužsimantis ūkininkavimus lauktų paramos. Ir kad e, sudarytume galimybės jaunimui įgyti, dalyvauti žemės ūkio, e, žemės rinkoje, nusipirkti žemės. Ir taip pat, kalbant apie vidutinio dydžio ūkius reikia užtikrinti galimybę jiems išsilaikyti, ypač kalbant apie vinininkystės ūkius. Ir kalbant apie tai, e, apie būtinybę kovoti su žmonių, žmonių bėgimu, būtina nemažinti finansavimo e, aktyvumą skatinančiai politikai, e, skirtai žmonėms, ūkininkaujantiems kaimo vietovėse nes e, tai to ne, visų šių klausimų neišspręsime, jeigu bus sumažintas finansavimas kai kuriems fondams. Blanc. Žaklung, ačiū, aš noriu padėkoti pranešėjui, kuris atliko svarbų darbą. Tai yra labai svarbus e, dosie Europos e, ateities modeliui, teritorijų tvarkymo modeliui. E, mm, e, ūkiai mm, visoje ES, daugiausiai yra šeimos ūkiai ir ypač e, reikėtų atkreipti dėmesį į pažeidžiamus arba kalnuotus regionus. Tačiau, na, tai noriu padėkoti, kad buvo atsižvelgta į tokius labai svarbius elementus, kai buvo balsuojama, pavyzdžiui, e, kalbant apie žemės ūkio produkcijos kainų sviravimus ir mes čia, regionų komitete, e, išsaugojome tuos pasiūlymus, e, kurie buvo pateikti omnibus pasiūlyme dėl žemės ūkio politikos. Ir tai taip pat dera ir su tuo, kas buvo pasiūlyta, e, siekiant kovoti su nesažininga praktika maisto produktų grandinėje. E, taigi tai buvo numatyta omnibus pasiūlyme, o šioje nuomonėje mes norime stiprinti e, žemės ūkio darbuotojų, ūkininkų padėtį, kad jie galėtų žengti pirmin ir kad jie galėtų uh, apsiginti nuo, pavyzdžiui, didelių priekybos centrų. Ir šis dosie šiuo metu yra labai svarbus, bet jis nėra izoliuotas. Jis yra neatsiejama regionų komiteto darbo dalis, tas darbas turi būti tęsiamas ir suprantu, kad yra sunkumų, kadangi yra įvairių ūkių, įvairių žemės ūkio praktikos, yra įvairių teritorijų Ir mes, išrinktyti politikai vietos regioninių lygių, turime siekti apginti politiką, kuri buvo pirmoji bendrijos, bendroji žemės ūkio politika, tai yra bendroji žemės ūkio politika. Ir į ją įeina ir teritorijų tvarkymo klausimai, Ir reikia neužmiršti, kad gyvenimas vyksta ne tik miestuose, bet ir kaimo vietovėse. Ačiū. Ačiū, o dabar gydo Milana. Grazie, prezidente. Tutti vogliamo una. Ačiū, pirmininkė. Mes visi norime, kad žemės ūkio sektorius būtų teisingas, tvarus, tačiau kaip to pasiekti, kaip reikėtų sukurti reikiamas prielaidas. Aš esu vienas iš daugelio mm, pakeitimų pateiktų dėl šio pranešimo autorių. Ir aš nepritariu pranešėjo pozicijai. Mm, pranešėjas numato tikslus, kurie yra labai nutolę nuo žemės ūkio pasaulio. Aš prieštarauju, aš, pažiūrėjau, prieštarauju pareiškimams dėl metinės sėjomainos. Taip pat aš pasisakau prieš pareiškimus apie pesticidų naudojimo mažinimą. E, pasisakau ir prieš tokį aišku gyvūnų laikymo narvuose pasmerkimą. Na, manau, kad tos priemonės yra per daug toli siekiančios ir jos nepadės sukurti uh, tokių prielaidų, kokiu mes norime. Ir jeigu ūkininkams teks mokėti e, aplinkos taršos e, kainą, tai bus labai brangu. Bendroji žemės ūkio politika turi likti bendraja politika. Tačiau, kad tai būtų, neturėtume numatyti tokių griežtų, e, nepaslankių administracinių priemonių ir taisyklių. Reikia lankstumo, Jis yra esminė sąlyga ir valstybės narės, mm, dėrėdamosi dėl būsimų žemės ūkio taisyklių, turi turėti lankstumo galimybių. Tačiau dabar matome, kad naujoji BŽUP mm, bus pilna labai griežtų nuostatų ir manau, kad apie daugelį pakeitimų mums reikia labai atidžiai pagalvoti prieš jos balsuojant. Mes kalbame apie ilgalaikį klausimą. Kalbėtas nutraukimas. Ponas Hač, ačiū pirmininkė. Kelios trumpos pastabos. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už sunkų darbą nagrinėjant šį klausimą. Tai yra labai svarbi BŽUP reformos peržiūros dalis. Vis dėlto e, yra daug dalykų, kuriems mano frakcija nepritarė. Pavyzdžiui, na, daug kas netitinka tos pozicijos, kurios frakcija laikėsi praeitįje. E, pavyzdžiui, yra raginama priimti daugiau taisyklių žemės ūkio srityje, taip pat e, skatinamas skaitmeninimas ir taip toliau. Bet to yra pateikta pakeitimų, kad būtų apribota mm, maksimaliai jauniems ūkininkams teikiama parama ir ta viršutinė riba turi būti 700 tūkstančių eurų. Aš manau, kad e, tai prieštarauja pranešimui e, dėl jaunųjų ūkininkų, kurį parengėme prieš dviejus metus. Tame pranešime buvo raginami uh, jaunimas buvo raginamas įsitraukti į žemės ūkį ir gamybą. Ir kai kurie e, mano delegacijos nariai taip pat mano, kad e, išmokų suvienodinimo priemonės yra neprimtinos. E, manome, kad taip pat nustatyti kai kuriuose srityse ir per daug ambicingi tikslai, pavyzdžiui, CO2 išmetimo mažinimas, pesticidų naudojimo mažinimas. Mes savo frakcijoje numatėme laisvą balsavimą, kadangi yra dalykų, dėl kurių mes nesutarėme. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis mūsų kolegai Rafaelį Katanio. Ačiū. Pirmininkė. Aš taip pat pateikiau nemažai pakeitimų ir pasirašiau dar po dideliu skaičiumi pakeitimų kai kurie pranešimo aspektai manęs neįtikina. Man atrodo, kad jį reikia iš esmės keisti. Mes esame regionų komitetas. Atstovauja, atstovaujame regionus ir teritorijos ES institucijose. Kas, kas yra arčiau regionų, e, plotų, upių nei žemės ūkio politiką. Tačiau e, negalime pasirinkti kažkokio abstraktaus visiems tinkančio ES standarto. E, e, egzistuoja regioniniai skirtumai, tapatybės aspektai ir mes turime pakovoti už tų regionų ypatumus. Aš esu regiono aplinkosaugos ministras ir aš puikiai išmanau visus šiuos aspektus, bet manau, kad ūkininkavimas ir aplinka yra susiję ir turime tai suvokti labai aiškiai. Ne, nepakanka vien tik tai kalbėti apie abstrakčias aplinkosauginės sampratas, turime tvirtai stovėti abiem kojom ant žemės, nes kitaip pritarsime priemonėms, kurios bus e, visiškai nenaudingos. Noriu padėkoti ponui Kros už jo nuveiktą darbą, bet manau, kad kai kurie jo pasiūlymai yra iš utopijos srities. E, kalbu apie aplinkosaugos priemonės. Iškyla grėsmė, kad visiškai atitrūksime nuo realybės. Ir todėl manau, kad daugelį šios nuomonės aspektų reikia pakeisti, kad ji būtų mums e, priimtina. Toliau mūsų kolegė Menstrom. Ačiū. Manau, kad reikia e, užsiminti ir apie klimatą bei e, E, bioįvairovę ir humanišką elgesį su gyvūnais. Mastome apie 2022-uosius ir tikrai nusiųstume mm, blogą signalą, jei sumažintume mūsų užmojų mastą. E, ūkininkai yra priklausomi nuo aplinkos ir nuo bioįvairovės. Griežti reikalavimai toje srityje yra ne jiems žalingi, bet jiems naudingi. Ir jeigu E, kas pajus neigiamą aplink klimato kaitos e, poveikį, tai visų pirma tai bus ūkininkai. Ačiū. Nematau kitų kolegų prašančių žodžio, todėl žodį vėl suteikiu pranešėjui. Dar kartą. Dėkoju. Aš taip pat norėjau padėkoti pranešėjui už pranešimą. Jame yra daug labai įdomių elementų. Yra ir tam tikrų aspektų, kuriems aš kaip liberala, liberalas bei kaip šios sektoriaus žinovas mm, negaliu sutikti. E, žemės ūkio sektorius jau senai e, kenčia nuo didelės mokestinės e, naštos, kitos finansinės naštos, taigi turime sumažinti vietoj to, kad ją didiname. Aš esu patikęs pakeitimų 260-263. Tikslas yra sumažinti ant sektoriaus pečių gulančią finansinę naštą, o ne ją didinti. Uh, Taigi, e, priklausomai nuo to, koks bus balsamo dėl mano pakeitimo rezultatas, priklausys mano rekomendacijos Aldi frakcijai. Dabar žodis pranešėjo apibendrinti išsakytas pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežinau net kaip viską suformuluoti. Turiu atskleisti, kad kai, kalbė, kai kurių kalbėtojų pasisakymai mane šokiravo, kai sakoma, kad kad šiame pranešime yra blogų dalykų, kai sakoma, kad jis labai nelankstus ir kad, pavyzdžiui, aš netgi einu prieš žemės ūkio interesus, tai, tai netitinka realybės. Kai, jeigu kalbame apie būtinybę daugiau finansuoti smulkius ūkininkus, Jūs manote, kad jie to neįvertins, kai jai skirsime daugiau finansų, kai bus dėgiama daugiau aplinkos saugos priemonių, manote, kad tai jiems kad tai kažkam pakenks? Jeigu kalbame apie klimato kaitą šiandien ir ne už 15 ar 20 metų viską pajusime, bet dabar, tuoj pat, viskas turi, pradės keistis mane tai tikrai šokiravo, kaip regiono atstovas, konkrečios e, bendruomenės atstovas, esu apstulbęs. Ir, ir aš žinau, ko, kokie pribojimai egzistuoja Europos mastu. Taip, žup taikytina visam žemynui ir todėl reikia patvirtinti bendras taisyklės galiosiančias visam žemynui. Ir kai sakoma, kad e, tam tikra suma turi būti skirta uh, bioįvairovės išsaugojimo aplinkosauginėms priemonėms arba perskirstimui lėšų. Bet juk kalbame apie žūp. Uh, e, dabartinė 80 procentų tos politikos lėšų skiriama 20 procentų žmonių. Jūsų tai nešokiruoja? Mes tikrai, aš tikrai norėjau parengti pranešimą, subalansuotą tekstą ir subalansuotus pakeitimus kad atsižvelgtume į klimato iššūkius, į iššūkius socialinėme sektoriuje sektoriuje, kad tas pranešimas apimtų europinį matmenį. Jei pamiršime, kad žūb privalo apimti, Euro, turėti europinį matmenį, e, žūb nebeliks, ji žlugs. 2027-aisiais nebeliks šios politikos, nebeliks visų priemonių skirtų e, smulkiems ūkininkams, e, kovai su klimato kaita. Ar jūs manote, kad už, pavyzdžiui, už dešimties metų klimato atšilimas įvyks veikiausiai vienu laipsniu? tai socialinis iššūkis, tai iššūkis e, visai visuomeniai. Įsiklausykite, ko nori piliečiai. Piliečiai nori, kad žemės ūkio politika būtų arti jų, jie nori kokybiškų maisto produktų. Tai reikia vertinti, tai nėra vertinama. Mes bandome suteikti vertę visiems šiems dalykams, suteikti ūkininkams galimybę gyventi iš savo darbo. Aš kalbu tų ūkininkų vardu, kurie nusižudo. Kas tris dienas ūkininkas nusižudo Europoje. Tai taip nutinka dėl. E, ar taip nutinka dėl ta, tam tikrų susirgymų, kuriuos sukelia tam tikrų produktų naudojimas? Gali būti. Atsiprašau, kad aš taip kalbu, bet iššūkiai yra tokie rimti, kad reikia e, bandyti vengti viską vertinti taip dogmatiškai, stereotipiškai. Reikia nepamiršti svarbiausių interesų ir reikia daug labiau dalintis viskuo ir siekti užtikrinti ūkininkų interesus, siekti e, kaimo vietovių plėtros, nes tai naudinga planetai. Mininkas, dabar perėsime prie 300, ko net 304 pakeitimų. E, nagrinėjimą, pirmas ketvirtas pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Susilaikę pritarta. Penktasis pranešėjo, e, dėl to krenta penktasis paprastas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę pritarta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Septintasis pranešėjo, dėl jo atkrenta septintasis paprastas, kas už, kas prieš. Pritarta. Vienuoliktasis pranešėjo, dėl jo atkrenta vienuoliktas ir keturioliktas pakeitimai, kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta. 15 pranešėjo, dėl jo atkrenta 18, nuo 14 iki 18, kas už, kas prieš pritarta. 19 pranešėjo, dėl jo atkrenta nuo 19 iki 21 pakeitimai, kas už, kas prieš pritarta. 22 ir 23, jie tapatus, kas už, kas prieš pritarta Pritarta. 24 pakeitimas. E, pranešėjo 24 kas už, kas prieš. Pritarta. 28 toliau kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 29 kas už. Atsiprašau, ne jam jau pritarėme, sako pirmininkas. Kas už 29? Kas prieš? Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Pakeitimui pritarta. Toliau 31. Bet jis tapatus 30-ame, dėl e, jis atkrenta dėl to. 32, 33 yra tapatus, kas už, kas prieš. Balsuojame elektroniškai. vote est clôturé et l'amendement est. Balsavimas baigtas, pakeitimas atmestas. 34 pranešėjo, dėl jo atkrenta 34 iki 36 paprasti pakeitimai, kas už, kas prieš, pritarta. 37 pakeitimas. Kas už, kas prieš, pritarta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 39. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 40. Už? Prieš? Pritarta. 41. Už? Prieš? Balsuojame elektroniškai. Le vote est clôturé et l'amendement est. Balsavimas baigtas, e, pakeitimui pritarta. 42 už, prieš, pritarta. 43 už, prieš, pritarta. Jis tapatus 44, todėl dabar periname prie 45 pranešėjo pakeitimas, dėl jo atkrenta 47 ir 46 už, prieš, susilaikę pritarta. 48, 49 ir 50 yra tapatus, kas už juos, kas prieš, pritarta. 51, 52 ir 53 taip pat tapatus, kas už, kas prieš. Balsuojame elektroninėmis priemonėmis.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 Donc, on me dit que le 54, le 55, le 56 ir le 57 sont identiques. 54, 56 ir 57 yra tapatus. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Toliau. 58. Patrocínio Donc, oui, donc 5, le 58 est devenu caduc. Par les... 58 atkrenta ir dabar 59 kas už, kas prieš. Pritarta. 60 kas už, kas prieš. Pritarta. 61 už, prieš. Pritarta. Mane informuoja, kad 62 atsiimtas. 63 tuomet kas už, prieš pritarta. 64 pranešėjo, jis pakeičia 64 į 65, kas už, prieš pritarta. 66 pranešėjo. Dėl jo atkrenta 66-71, tai kas už, kas prieš, pritarta. 72 toliau, kas už, kas prieš, pritarta. 73 pranešėjo pakeitimas, dėl jo atkrenta 73 ir 74, kas už, kas prieš, pritarta. 75 už, prieš, balsuojama elektroniškai. Le vote est clôturé et la... Balsuoti baigti. Baigiame. Pakeitimui pritarta. 76. Pakeitimas dėl jo atkrenta 77. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 78. Kas už? 77. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 78. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 79. Už?

pritarta. Ne? Klausė pirmininkas, tuomet balsuojame elektroniškai. Le vote est clôturé et l'amendement. Baigiame balsuoti. Pakeitimui pritarta. 88. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 89. Už? Prieš? Balsuojame elektroninėmis priemonėmis. Le vote est clôturé et l'amendement. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. 90 pakeitimas toliau. Kas už? Kas prieš? Balsuojame elektroniškai. volet clôturé et... Balsavimas baigtas, pakeitimas atmestas. 91, kuris tapatus 92, kas už, kas prieš, pritarta. 93 už, prieš, atmestas. 94 ta patus 95 ir 96, kas už, kas prieš, pritarta. 97, kas už, kuris ta patus 98, kas už, prieš, pritarta. 99. Jeigu jam pritarsime, šitas antras atkrenta kas už, kas prieš, pritarta. Šimtasis pakeitimas. Ne. Šimtas, šimtas antras bei šimtas pirmas tapatus, todėl dabar periname prie šimtas trečiojo. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 104 pranešėjo, dėl jo atkrenta 104 ir 105, kas už, kas prieš, pritarta. 106 už, prieš, pritarta. 107, ta patus 108, kas už, kas prieš, pritarta. 109 toliau. Dėl jo atkrenta 110, kas už, kas prieš. Balsuojame elektroninėmis priemonėmis. Balsavimas baigtas, pakeitimui pritarta. 111 toliau kas už, kas prieš, pritarta. 112 už, prieš, pritarta. 113, dėl jo atkanta 114 ir 115, kas už, kas prieš, pritarta Pritarta. 116 toliau. Pranešėjo. Dėl jo atkrenta. Dienis 116. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 117 toliau. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkas, 118 pranešėjo toliau. Gal jau atkrenta 118 iš 19, kas už juos prieš pritarta. 120 pranešėjo, dėl jo atkrenta 120 iš 121, kas už, kas prieš pritarta. 122 kas už, kas prieš pritarta. 123 už, prieš pritarta. 124 už, prieš pritarta. 125 pranešėjo. Dėl jo atkrenta 125 iki 127, kas už, kas prieš pritarta. 128. Toliau tapatus 129 ir 130. 30. Už, prieš, pritarta. 131. Ta patus 132. Kas už? Prieš. Balsuojame elektroniškai. Le vote est clôturé et l'amendement. Baigiame balsuoti, pakeitimui pritarta. 133. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 134. Už? Prieš? Atmestas. 135. Tapatus 136. Kas už? Kas prieš? pritarta. 137, tapatus 138, kas už, kas prieš, pritarta. 139, tapatus 140 ir 141, kas už, kas prieš, pritarta. 142, dėl jo atkrenta 142 pranešėjo. Dėl jų atkrenta 142 iki 144 pakeitimai. Kas už, kas prieš. Balsuojame elektroninėmis priemonėmis. Le vote est clôturé. Balsavimas baigtas, pakeitimas atmestas. Dabar 142 pradi, antras pra, pirminis pakeitimas, kas už. Balsuojame elektroniškai. Baigta balsavimas pritarta. 144. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 145. Tapatus 146. Ir dėl jo atkrenta 147. Kas už? Prieš? Pritarta. 148. Dėl jo 150 atkrenta ir jis yra tam patus 148 ir 149. Kas už? Kas prieš? Balsuojame elektroniškai. Vot est clôturé. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Dėl 150 toliau turėtume balsuoti, kas už, kas prieš. Pritarta. 151 kas už, kas prieš. Atmestas. 151. Atsiprašau, sako pirmininkas 152, kas už, kas prieš, pritarta. 153, e, gal jau atkrenta 154 ir 155, kas už, kas prieš, atmestas. Todėl turime balsuoti dėl 154 dabar. Kas už? kas prieš pritarta. 155. Jis tapatus, jie tapatus. Tuomet dėl jo jau balsavome. 156 dabar. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 157 už. Prieš. Pritarta. 158 už. Prieš Pritarta. 159. Dėl jo atkrenta 160. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Toliau 161. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Toliau 162 pranešėjo pakeitimas atsiimtas. Toliau 162, galiotkantas 163 ir 164, kas už, kas prieš, pritarta. Dabar 165. Kas už, kas prieš, atmestas. 166, kas už, kas prieš atmestas. 167 kas už, kas prieš atmestas. 168, dėl atkrenta 169, kas už, kas prieš, pritarta. 170, kas už, kas prieš, Atmestas. 171 už. Prieš. Pritarta. 172 kas už. Kas prieš. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. 173 kas už, kas prieš, atmestas. 174 kas už, kas prieš, pritarta. 175 atsiimtas, 176 pranešėjo, dėl jo, kad 176 106 iki 168. Kas už prieš primta. Mes jau pasiekime 129. Kas už prieš atmesta. 160. Kas už prieš primta. 181. Mm, jeigu jis bus patvirtintas ir 163 nebereikia. Ir pranešėjas nori pakomentuoti savo pakeitimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis pakeitimas lieka e, šesd mažinimo tikslą, apie tai jau kalbėjau. Na ir iš tikrųjų jo dėka bandama užtikrinti nuseklumą Europos Sąjungoje Ir pirmoje teksto versijoje buvo nusistatytas 50 procentų tikslas, dabar e, tiesiog konstatuoju, jog kurie nariai sugrįžo ir dabar nusistatytas 30 procentų tikslas, vėlgi e, tai yra nuoseklu, tai dera su bendra ES ir jungtinių tautų orientacija. Dėkuoju. Dėkoju. Siūlau balsuoti dėl 161 pranešė pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Primta. 164. Ankstesnis 165. Kas už? Prieš? Primta. 186 e, e, iki 168. E, nebereikia balsuoti, pranešės nori pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai liečia bio biologiškai apdaromas plotus, kur ūkininkaujama ekologiškai. Na ir pirmame pranešime siūlyme tris kartus padidinti tuos plotus, kur ūkininkaujama ekologiškai, nors aš įsivaizduoju, kad sudėtinga bus to pasiekti, dabar siūlau tik tais dvigubai padidinti šios plotus, tačiau prašau atkreipti dėmesį iš tai, kad mm, tikrai taip reikia atsižvelgti vartotojų poreikius e, ir viešą sveikatą mm, Ne, jis iš tikrųjų e, tai duotų jiems ir finansinės naudos. Balsuokime. Kas yra 166 pranešėjo pakeitimą? Kas yra prieš? Balsuokime elektroniniu būdu. si c'est bien. Le vote est clos. Balsamas baigtas, pakeitimas patvirtintas. 189, 190, 190 ir 192 nebereikia pranešės, prašau žodžiu. Ne, na taip, daug prašau žodžių, bet yra tos trys kryptis. Na ir dar norėčiau priminti mažinimo tikslas, tai yra pesticidų mažinimo tikslas. Taigi, pranešime siūlėme 50 procentų, na, gal čia buvo pernikai ambicinga, dabar siūlome 30 procentų. Na, ir tikslas yra pagerinti visuomenės sveikatą. Taigi, mes nesisakome šio tikslo, tiesiog siūlome jis mažinti iki 30 procentų. Kas už? Kas yra prieš? Primta. Šimtas e, dvidešimt trečias. Jis identiškas su 124, kas už. Kas yra prieš? atmesta. 125 e, pranešė pakeitimas e, ir Alka. Na ir jis siūlo žodį kompromisą, sutiksiu žodį pranešėjai. Na ir ekranuose matote tekstą. Po e, diskusijų su ponu Milana kalba eina apie gyvūnų gerovę. Na, tai čia neina kalba apie vegetarišką mytybą, bet kokią kainą, kalba eina apie gyvūnų gerovę. Ir mintis yra laipsniškai mažinti ir atsisakyti gyvūnų laikymo narvuose visoje Europos Sąjungoje bent jau iš pokalbių su vartotojais, piliečiais e, sprendžiame, kad tikimasi, jog e, nuo 27 metų bus atsisakyta pramoninės gyvulinkystės, taigi reikėtų laipsniškai mažinti gyvūnų laikymą narvuose. Kas yra už e, šį pranešę pakeitimą? Kas prieš? Primta. 126 tapatus 127 tam ir 128. Kas už? Kas prieš? Primta. 129. Kas už? Prieš? Primta. 200. E, Pranešės atsisakė 200 ir 203. Kas už? Prieš? Primta. 204 ir 205 e, tapatus, kas už, prieš, primta. 206 e, pranešės atsisakė nuo 206 iki 209 pakeitimo, kas už, prieš, primta. 210 nebereikia. Du šimtai devintas ir du šimtai dešimtas e, dėl kas už prieš primta. 211. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Le vote est clôturé. Et la... Balsamas baigtas, pakeitimas primtas. 212 ir 200 pranešės, atsisakant 212 iki 214. Kas už? Prieš? Primta. 215. Jis identiškas 216. Kas už? Prieš? Primta. 217 jis patus 218, kas už prieš primta. 219 jis tapatus 220 ir 21, kas už prieš primta. 222 tapatus 23, kas už prieš primta Primta. 224. Kas už? Prieš. Atmesta. 225. Kas už? Prieš. Atmesta. 226, 27 tai patus, kas už, prieš, primta. Siūlau Mm, dabar kartu balsuoti 28 iki 236 kartu kas už. Prieš priimta. 237 kas už. Prieš priimta. 238. Kas už? Kas yra prieš? Balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. E, pakeitimas atmestas. 239. Kas už? Prieš. Primta. 240. Kas už? Prieš. Atmesta. 241 Dabar dėl jo nebereikia 242. Kas už? Prieš. Tikslinkimės elektroniniu būdu. Balsamas beig, baigtas, pakeitimas atmestas. 242. Kas už? Prieš? Atmesta. 243. Kas už? Prieš? Priimta. 244. Kas už? Prieš? pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas, pakeitimas e, primtas 245, kas už. Prieš primta. 246. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 247. E, Kas už? Prieš. Patvirtinta. 248. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 249. Kas už? Prieš Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas, pakeitimas atmestas. 250, jis tapus 251 ir 52, kas už? kas prieš. Patvirtinta 253, tapatus 254, kas už. Prieš. Patvirtinta 255, kas už. Prieš. E, patvirtinta. Bent jau manau. 256 e, tapatus, taigi nebereikia dėl jo balsuoti 258. Jis identiškas 259, 260, 261. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 262. Kas už? prieš patvirtinta. 263. Kas už? Prieš. Tikslinkimės elektroniniu būdu. Balsamas baigtas E, pakeitimas patvirtintas. 264. Kas už? Prieš. E, patvirtinta. 265. E, pranešėjas dabar atsisako. 265 ir 66. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 267 kas už. Prieš atmesta. 268 kas už. Prieš e, patvirtinta 269. Nebereikia. E, kartu su ankstesniais 270 kas už. Prieš patvirtinta. 271 kas už. Prieš atmesta. 272 kas už. Prieš. Tikrinkime elektroninį būdų. Balsamas baigtas. Pakeitimas atmestas. 273. 273-25 dėl jų nebereikės ir pranešės prašo žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiuo atveju kalba eina apie pakeitimą, kuris e, liečia savanorišką paramos mažinimą dėl krizės. Na, mintis e, numatyta, kad e, geriau sureaguoti ir paremti ūkininkus krizės atveju vietoj to, kad veiktų rinkos jėgos. E, na, ši e, krizė pasitvirtino pieno krizės metu, tačiau ji buvo patvirtinta, panaudota gan vėlai ir jeigu ji būtų tinkamai valdoma iki krizės, jeigu būtų, e, tai tuomet krizės akivaizdoje tai būtų kainavę gerokai mažiau. Ir beje, tai visiškai dera su uh, Liepos mėnesį patvirtinta nuomonė dėl BŽP bei priemonės liečiančiamis pieno kainas. Kas yra už pranešėjo pakeitimus? Kas prieš? Balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas, pakeitimas atmestas. Dabar 223 pirminė versija, kuris yra identiškas su 224, kas už. Kas prieš. Patvirtinta. 275 kas už, prieš, patvirtinta. 226 kas už, prieš, balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas, pakeitimas patvirtintas 227. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 278. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 279. Kas už? prieš. Tikslinkimės elektroniniu būdu. Balsamas baigtas, pakitimas patvirtintas. 168 e, pranešė dėl, 100, dėl to atkrata 260 pirminis pakeitimas, kas už prieš e, patvirtinta. 281 atsimtas. Siūlau kartu balsuoti nuo 262 iki 265. Kas už? Prieš Patvirtinta. 286. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroninį būdų. Balsamas baigtas. Pakeitimas atmestas. Du šimtai šešdešimt septintas. Kas už? Prieš. Primta. 288. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 289. Kas už? prieš pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. E, pakeitimas atmestas. 290 kas už. Prieš patvirtinta. 91 pranešėjas, dabar atsisakyti 291 pirminės versijos, kas už. Prieš patvirtinta. 292 dabar jis siūlosi sakyti antro ir 93, kas už. Prieš Patvirtinta. Du šimtai dvidešimt ketvirtas, kas už? Prieš. Atmesta. Du šimtai dvidešimt penktas, kas už? Prieš. Atmesta. 296 pranešės versijos sakė 6 ir 7 pirminės versijos, kas už, prieš, patvirtinta. 298, kas už, prieš, Patvirtinta 229. Kas už? Prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas, pakeitimas atmestas. 300 pakeitimas. Kas už? Prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas, pakeitimas patvirtintas. 301 pranešėjas dabar atsisakė pirminis 301 pakeitimo versijos. Oui, merci pour ce dernier amendement. Ačiū už dėl šio paskutinio pakeitimo. Šis pakeitimas liečia draudimą, tai opi tema, tačiau šiuo pakeitimu norime akcentuoti, kad geriau uh, E, reguliuoti šiek tiek rinką, o ne rinktis draudimą. Pavyzdžiui, to, tokia sistema egzistuoja jungtinėse valstijose. E, ir kaip ta sistema pasiteisino. E, draudiminio įvykio atveju ūkininkai sulaukė nedidelio už išmokesčio e, visas kitas lėšas atsijėmė draudimo įmonės, todėl geresnis pasirinkimas reguliuoti rinką. Todėl siūlome šį, šio, tokią nuostatą šiuo pakeitimu. Kas už pranešėjo pakeitimą? Qui est contre? Adopté. Pritarta. 302. Qui est pour? 303 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmestas. 303 pakeitimas, e, dėl kurio atkrenta 304, kas už, prieš, atmestas, 304 pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. Dabar galutinis balsavimas, kas už visą nuomonę bet matau, kad dar yra norinčių pasisakyti. Prašom. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, na man neprireiks dviejų minučių, tik kelių sekundžių. Noriu pasakyti, kad Italijos delegacija e, mato, kad e, buvo pritarta tam tikriems pakeitimams, jiems pritarė pranešėjas ir plenarinio posėdžio dalyviai, tačiau yra kitų elementų, kuriems nebuvo pritarta. Ir dėl to Italijos delegacija balsuojant susilaikys. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, prašom. Į balsavimą norėčiau paprašyti e, elektroniniu būdu e, patikrinti e, balsavimą dėl 55, 6 ir 7 pataisos, nes situacija buvo neaiški, o čia pataisos labai svarbios, nes liečia galutinių E, e, e, priemokų prie hektaro išlyginimo būdų. Manau, kad korektiškai būtų patikrinti tos pataisos elektroniniu būdu. Non, non, non, non, non. Les votes sont terminés quand il... Ne, balsavimas yra baigtas ir mes negalime grįžti prie atskirų pakeitimų. Negali būti apie tai kalbos. Dar yra norinčių pasisakyti. Ponas Azubarty. Ačiū pirmininkė. EPP frakcijos vardu siūlome balsuoti už pranešimą, turėdami galvoje taip, kaip buvo balsuojama dėl pakeitimų. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Jeigu ne, tada galutinis balsavimas. Kas už nuomonę? Kas prieš? kas susilaiko, nuomonė, nuomoniai pritarta didelė balsų dauguma. E, dėkojame pranešėjui visai jo komandai už atliktą darbą. Dabar paprašysiu pirmojo vicepirmininko perimti pirmininkavimą. Kitas e, dėl kito Dėl kitos nuomonės pakeitimų pateikta mažiau. Mm. No, I, I, I will be back for you. Uh, okay. Deswegen, wir Ah, yeah, yeah. Bella Bush is no, so he is not there. Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen, please. Ponios ir ponai, prašau susėsti. Jeigu kažkam reikia trumpos pertraukėlės, tai prašau um, išeiti, bet turime tęsti posėdį. Uh, nes dar mūsų laukia nemažai nuomonių. Tiesa, jos netokios sudėtingos ir dėl jų nėra patikta tiek daug pakeitimų. Kitas klausimas yra Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Pranešėjas yra Zimo Puig. Jį pakeičia ponas Kalaboj. Jis pristatys nuomonę. Ir dėl visų kitų nuomonių, kurias nagrinėsime šį vakar. Noriu paprašyti pranešėjų jas trumpiau pristatinėti, kad galėtume sklandžiai viską išnagrinėti. Taigi pradėkime ir labai prašau tylos. Prašau tylos. Tęsėme. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, kad būtų pristatyta kita nuomonė. E... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma atsiprašyti pono Valencijos regiono e, valdžios vadovo vardu, kuris negalėjo būti dabar posėdėje. Ir noriu prisiminti tuos laikus, kai prasidėjo problemos, kuriems spręsti, kuriams spręsti buvo sukurtas Europos globalizacijos fondas, kai pradėjo kisti pramonės e, situacija ir fondas atsirado tam, kad būtų galima padėti darbininkams iš regionų, e, kuriuose vyko pramoniniai pokyčiai, nes e, žmonės netekdavo darbo. Mes e, esame iš regiono, kuris labai E, aktyviai pasinaudojo to fondo galimybėmis. Taigi noriu pasakyti, kad puikiai žinome, kam tas fondas skirtas. Tai yra veiksminga priemonė ir būtina priemonė. Ir e, todėl priešinamės to fondo išnykimui arba siūlymams jį su, sulieti su kitais fondais. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Europos komisija e, eina priekin tinkamą kryptimį ir mes tai krypčiai pritarėm. E, Tai yra, ji bando imtis prevencinių priemonių, kad problemos neiškiltų ir bando užbėgti už akių tokiai situacijai, kuri galėtų susidaryti konkrečiose sektoriuose ir regionuose. Be to, kaip jau sakiau, regionų padėtis yra nevienoda, sektorių situacija yra nevienoda. vienoda Todėl mes siekiame įtvirtinti kiek įmanoma didesnį lankstumą, kad būtų galimybė atitinkamai reaguoti į nevienodas situacijas, kad būtų reikalingos priemonės, mechanizmai, atsižvelgti į atitinkamą nukentėjusių darbuotojų skaičių. Tai yra būtina. Aš buvau Europos parlamente, kuomet prasidėjo diskusijos dėl Europos globalizacijos padarinių sušvelninimo fondo ir E, aktyviai e, vyko įvairiausi pokyčiai pramonės komercijos rytyje, o dabar vykstantis pokyčiai susijęs su klimato kaita, skaitmeninimo raida, e, dirbtinio intelekto atėjimu ir daugybė kitų veiksnių, dėl kurių tokios veiksmingos priemonės e, gyvavimas yra būtinas, bet to tokia priemonė turi būti lanksti, kad būtų galima ją tinka, lankščiai pritaikyti susidariusiai situacijai. Ačiū, pirmininkė. Thank you. Thank you very much. And, uh... Ačiū. E, norinčių pasisakyti nėra, todėl iš karto einame prie pakeitimų. Taigi balsuojame. Pirmas pakeitimas, kas už. Prašome balsuoti. Prieš. Dauguma yra už, pritarta. Antras pakeitimas kas už, prieš, pritarta. Trečias pakeitimas kas už, ačiū, prieš. Mm, taigi dauguma už, pritarta. Ketvirtas kas už, prieš mm, dauguma už pratarta penktas, kas už, prieš. Na, dauguma yra už, pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už. Ačiū, prieš. Mm, keleto balsų persvara patvirtinta. Septinta, kas, jeigu bus patvirtintas, tai aštuntas atkris, kas už septintą. Niekas kas už, kad prieš atsiprašau, Dauguma prieš atmestas, taigi dabar aštuntas pakeitimas kas už. Prieš. Mm, pritarta. Devintas kas už. Prieš. Pritarta. Dešimtas kas už. Prieš. Dauguma yra prieš, taigi atmesta. Vienuoliktas kas už. Ačiū prieš Dauguma yra prieš e, atmestą. 12. Kas už? Ačiū. Prieš. Dauguma yra prieš. Atmesta. 13. Kas už? Keletas. Kas prieš? Dauguma yra prieš. Atmesta. 14. Kas už? Ačiū. Kas prieš? dauguma yra prieš atmesta, 15 kas už, ačiū, kas prieš, dauguma yra prieš atmesta, 16 kas už, ačiū, kas prieš, niekas pritarta, 17 kas už, ačiū, kas prieš, dauguma yra prieš atmesta, 18 kas už, Ačiū, kas prieš? Keletas prieš, bet dauguma yra už, taigi patvirtinta. 19. Kas už? Ačiū, kas prieš? Dauguma yra prieš, atmesta. 20. Kas už? Ačiū, kas prieš? Niekas pritarta. Dabar Balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais. Kas už nuomonę, prašom pakelti rankas. Kas prieš? Vienas yra prieš. Taigi balsų dauguma nuomoniai pritarta. Ačiū, sveikinu. Pranešėja žodis pranešėjui. Tiesiog norėčiau padėkoti visiems už paramą. Taip pat norėčiau padėkoti vi visoms organizacijoms, kurios dalyvavo konsultacijų procese ir be abejo dėkoju ekspertams, kurie prisidėjo prie mūsų darbo rengiant nuomonę. Dėkoju. Ačiū ir prašau perduoti sveikinimus ir tikrajam pranešėjui, ponui Puig. Ačiū. Dabar pereikime prie kitos nuomonės. Pranešėja yra ponia Fordė. Ji yra iš Korko grafystės tarybos. Prašom um, atsisėsti čia kartu su ekspertu. Kalbėsime apie bendrosios rinkos programą. Ir dėl nuomonės yra pateikta maždaug 20 pakeitimų. Okay, Madam Rapporteur. Žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. E, Bendrosios rinkos programa yra viena iš didžiausių ES pasiekimų. Ji suteikė didelės naudos ES piliečiams ir verslui. E, Pagal ją buvo sukurta tūkstančiai darbo vietų, taip pat buvo numatyta vartotojų apsauga, buvo sustiprintas verslo konkurencingumas ypač MVI. Konkurencingumas taip pat jis sutikė galimybę žmonėms gyventi ir studijuoti, kur jie nori. E, jie užtikrino e, aukščiausio lygio standartų įtvirtinimą ir kokybišką gamybą ir taip pat e, kokybiškos statistikos rengimą, o ta statistika labai svarbi visose politikos rytise. Ši programa yra Europos politinės ir ekonominės integracijos centre. Tai reiškia, kad E, ją ja gali naudotis daugiau nei 5 milijonai, 25 milijonai piliečių, daugybė įmonių, tai reiškia, kad e, e, galima laisvai judėti Europoje praktiškai taip pat kaip šalies viduje. Taip pat yra naikinamos kliūtis, buvo panaikintos kliūtis laisvai priekybai ir įmonės plėtėsi, konkurencija sumažino kainas ir prasiplėtė vartotojų pasirinkimas. Bendroji rinka ir toliau turi prisitaikyti prie greitai kintančios aplinkos, kurioje vyksta nauja skaitmeninė e, revoliucija ir globalizacija. Taip pat Reikia neužmiršti grėsmės, kurie kelia Junktinės karalystės sprendimas pasitraukti iš ES, tai yra breksitas. Tie dideli pokyčiai, nenumatyti pokyčiai, kelia didelių iššūkių bendrai rinkai ir kelia didelį iššūkį siekiant reguliuoti ir gyvendinti taisyklės. Vienas dalykas yra numatyti, sukurti taisyklės, jas veiksmingai gyvendinti yra jau kitas klausimas. E, yra teikiama parama mažoms ir vidutinėms įmonėms e, bendroje rinkoje ir aš savo nuomonėje pagrindinį dėmesį ir skiriu MVI ir iššūkiams, su kuriais jos susiduria siekdamos e, pasinaudoti bendrąją rinką. Tai apie tai kalbu ketvirtame punkte. Taip pat aš akcentuoju ES veiksmų svarbą. Taip pat prašau, kad būtų pateikta išsamesnės informacijos apie EN būsimą vaidmenį ir kaip jis padės įveikti MVI kylančius iššūkius siekiant išplėsti savo rinkas. Taip pat daug dėmesio skiriu vartotojų apsaugai, ypač finansinių paslaugų sektorija. Turint galvoje, kad e, tam tikros nesėkmės šiame sektorijoje gali turėti milžinišką poveikį piliečių gyvenimui. Taip pat reikia numatyti reikiamus išteklius, kad e, būtų galima veikti piliečių gyvenimui vardu, kad būtų remiami atitinkami teisės aktai valstybėse narėse. Bendrosios rinkos valdysena taip pat yra labai svarbi ir vietos bei regioninės valdžios institucijos turi e, įsitraukti į šį procesą. Mes turime siekti, kad ES politika dėl bendrosios rinkos būtų integruota ir kad atsižvelgtų į vietos aplinkybės. Ir mes šios klausimus nagrinėjame atsižvelgdami į viešuosius pirkimus, valdymo priemonės, mažasis ir vidinės įmonės, konkurencingumą regioninės ir vietos valdžios struktūros yra geriausia priemonė pasiekti piliečius ir sukurti vieno langelio sistemą vietos arba regioninių lygių, kur, iš kurios būtų teikiama informacija ir jį būtų teikiama ten, arti tų vietų, kur gyvena ir dirba piliečiai. Ir galiausiai noriu padėkoti e, ponui Antonijo iš EPP ir Sera Holdin iš regioninio biuro už jų pagalbą, taip pat dėkoju ir savo ekspertui Finui ir pabaigai pasakysiu štai ką e, per daugelį metų buvo sukurta daug programų, buvo pašalinta daug kliučių, kliučių žmonės naudojasi naujomis galimybėmis. Mes nuėjome ilgą kelią, tačiau mes ir toliau turime siekti, kad ši rinka geriau veiktų, kad ji ir toliau duotų rezultatų piliečiams, e, bendruomenėms, vartotojams ir mūsų verslui. Mums tenka pareiga ateities kartoms perduoti konkurencingą e, bendrąją rinką, kurioje vyksta laisvas judėjimas. Ačiū. Okay, thank you very much. Uh, ačiū, ponė pranešėja. Ar kas nors norėtų paprašyti žodžio? Niekas. Tuomet e, periname prie balsavimo, prie pakeitimų. Pirmas A, R pranešėjos, kas už, kas ačiū, kas prieš. Pritarta. Toliau pirmasis pradinis atkrenta, antras R kas už, kas prieš pritarta. Pirminis antras pakeitimas atkrenta. Trečias pakeitimas. Kas už? Ačiū, kas prieš. Dauguma už. Pritarta. Patikrinkime elektroniškai rezultatus trečiojo pakeitimo, balsavimo dėl trečiojo pakeitimo. Okay, we close the vote. Baigėme balsuoti. Pritarta. Ir toliau Ketvirtas pakeitimas atkrenta, kadangi pritarėme trečiajam pakeitimui. Dabar dėl eilės pakeitimų penkto, šešto ir septinto kartu. Kas už? Ačiū, kas prieš. Pritarta. Pranešėjo septintas ir pakeitimas. Kas už? Aštuntas ar atsiprašau, kas prieš? Pritarta. Dabar devintas pakeitimas kas už. Ačiū, kas prieš. Dauguma už, pritarta. Dešimtas pakeitimas kas už. Ačiū, kas prieš. Pritarta. Vienuoliktas pakeitimas toliau kas už. Ačiū, kas prieš. Atmestas. 12 ar pranešėjos pakeitimas kas už. Ačiū, kas prieš. Pritarta. 12 atkrenta. Dabar siūlau balsuoti dėl keletą pakeitimų kartu nuo 13 iki 17. Kas už juos? Ačiū, kas prieš. Tokių nėra. Visiems šiems pakeitimams pritarta. Nuo 13 iki 17. Toliau 18 pakeitimas kas už. Kas prieš. Dauguma už. Pritarta. 19 pakeitimas toliau kas už. Kas prieš. Dauguma už. Taigi pritarta. Toliau Dvidešimtas pakeitimas kas už. Ačiū. Kas prieš. Pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas dėl visos nuomonės su pakeitimais. Prašau balsuoti. Ačiū. Kas prieš. Tokių nebuvo, susilaikusių taip pat. Nuomoniai vienbalsiai pritarta. Congratulations, madam. Sveikinu, ponė pranešėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kągi, perkime prie kitos nuomonės. Norėčiau papriečiau ponę vicepirmininką, poną Brimavičių, prisijungti prie mūsų. Jis pirmininkaus Na, o aš dabar e, perimsiu pranešėjo pareigas. Ponės ir ponai, teskime darbą pagal darbo atvarkę. Taigi, e, 2021-2027 skaitmenis Europos programa ir norėčiau pakviesti pranešėją poną Marko Markulą ir pristatyti nuomonės projektą. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie per šį darbą įnešė darbą. Profesorius Taina Tokiano buvo mano ekspertas. Jis puikiai e, prisidėjo e, ir dirbdamas mano kabinete. Taip pat norėčiau padėkoti Aleksandrui Popovas ir sekretariatui už labai naudingą informaciją. Dar Liepos mėnesį vyko pirmas susitikimas su Europos parlamento pranešėju. Taigi mes palaikėme tamprius ryšius ir su kitais įvairiais ekspertais, įskaitant iki E, komisijos generalinių direktoratų darbuotojų. Taigi, dabar konkrečiai apie nuomonę. Sakyčiau, po dešimtmečio trukusių eksperimentų pažangus miestai, skait, suskaitmeninti miestai perina į naują etapą. Nors e, Taip, tai yra tik tais viena iš galimybių, kurias atveria e, skaitmeninimas, skaitmeniniai sprendimai e, yra labai veiksmingas ir veiksminga priemonė, e, kuria galės pasinaudoti miestai, pažangus miestai. Vienas iš tokios veiklos pavyzdžių, kurį pasitelkime ir savo nuomenėje, bet to rengdami politikos gairias, tai yra miestų skaitmeninimo iniciatyva. E, Karlas Lambertas jau savo išanginėje kalboje e, tai lab, paminėjo teigiamą gaivą 41 miestų ir daugelis merų e, dalyvavo skait, suskaitmenintų miestų viršūnių susitikime kurį organizavo e, komiteto, regionų komitetas, e, generalinis saugimo direktoratas. Taigi vakar e, merai dirbo ties šiais klausimais, šis darbas tęsis ir šiandieną. Toliau kalbėsiu savo gimtają suomių kalbą. Taigi, skaitmeninimui tenka daug svarbos. ypač e, kai reikia rasti sprendimus kovoje su klimato kaita, o taip pat ir įgyvendinant e, e, tūkstančmečio vystimosi tikslus, 17 tų tikslų, kuriuos turėsime įgyvendinti, tai yra darnaus vystimosi tikslus. Na, o Europos įmonės turėtų prisimti pionierių vaidmenį, prisimti atsakomybę ir kartu turime pasirūpinti, kad ir viešas sektorius prisidės prie šių darbų. Tai turi vykti bendradarbiaujant, tik taip pasieksime nusibrieštų tikslų. Na, o kalbant apie administracijų skaitmeninimą ir skaitmenintas jų paslaugas, tai reikėtų bendro plataus metodo ES, kurios užtikrintų galimybę pasinaudoti turimimis žiniomis, užtikrintų prieigą. Taigi reikalingas bendradarbiavimas tarp vietos, regionų, nacionalinių ligmens, tarp skirtingų švietimo įstaigų ir institucijų. Reikėtų platesnio europinio bendradarbiavimo partnerystės. Į tai viskas susiveda, nes labai svarbi šiame kontekste yra duomenų kokybė ir jų apimtis. Tai lemiantis veiksniai, kurie leis įmonėms ir miestams, verslui iššokti šitą traukinį. Norėčiau paminėti jaunuosius ekspertus, kurie įpėdė itin aktyvų šioje srityje, kurie dirba ir įmonėse startuolėse. Ir norime pagerinti galimybę jiems dirbti. Dar atkreipsiu dėmesį į miestų regionų vaidmenį, užtikrinant skaitmeninimą ir e, skaitmeninių naujovių centrų tinklas turėtų būti išplėstas ir apimti visos ES teritoriją, tam, kad visi regionai turėtų po tokį skaitmeninių naujovių dėgymo centrą. Ir norint užtikrinti darnų vystimą, šiems centrams tenka didelį svarba. Taigi reikalingi europiniai sprendimai tam, kad visi galėtų įsijungti į šį procesą. Nuomonėje yra pasiūlyta daug įvairių minčių. Pavyzdžiui, dėl tų naujovių dėgymo centrų, jų administravimo. Na ir įvairūs suinteresuoti asmenys gali įnešti savo indėlį pavyzdžiui, sudaryti juridinių asmenų konsorciumą, kuris būtų atviras, nes tik tokiu pagrindu galėsime dirbti toliau ir žengti prieki. O pabaigai dar atkreipsiu dėmesį iš tai, kad pirmas iki komisija pateikė tokį pasiūlymų rinkinį, kurio tikslas yra apjungti mokslinius tyrimus, naujovių dėgymą ir skaitmenimą tam, kad e, Europoje būtų dėgiamos naujovės. Europos parlamentas ir taryba kaip tik svarsto, kokio masto e, finansavimas turėtų būti skiriamas šiems projektams. Kol kas kalbam apie 2,5 milijardų sumą. Na ir iš tikrųjų tai labai svarbus aspektas, jeigu norime pagerinti Europos konkurencingumą. Taigi galime leistis e, į diskusijas, nors ties yra tik vienas pakeitimas. Taigi norėtųsi, kad e, šis paketas būtų patvirtintas kiek manoma greičiau. Aš savo ruoštų patobulinu e, šį pakeitimą tam, kad jis darytų didesnį poveikį. Dėkoju, pano nepranešėjau. Siūlau pradėti diskusijas, ar yra norinčių pasisakyti. Jei ne, tuomet siūlau iš karto perėti prie pakeitimų. Tai yra tik tais vienas EKR e, e pakeitimas, o pranešėjas pateikė pranešėjo pakeitimą. Balsuokime dėl pranešėjo pakeitimo. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Dėkoju. Prieš. Patvirtinta. Dabar balsuokime e, dėl e, pataisytos nuomonės. Balsuojame. Dėkoju. Prieš. Niekas nėra prieš, susilaikė. Irgi niekas nesilaikė. Sveikinu vienbalsiai patvirtintą nuomonę. Taigi, plojimais patvirtinta nuomonė. Beje, jaunimo politikos. E, Matėjo Liudžiai Blejanki nuomonė atidėta rydienai, tai yra Europos solidarumo korpusas ir taip pat Jadlo e, nuomonė e, kosmoso programa. Šios nuomonės atidėtos rydienai gera žinia. Taigi, baigėme šios dienos darbą. Ir beje, Austrijos delegacija kviečia į Austrijos organizuojamą prieimimą komitetų regine atriume. Taigi visus dar esančius e, salėje kviečiu prisijungti, nes tikrai nusipelnėme sudalyvauti tame prieimime. No.